Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, prašau visus sėstis į vietas. Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į šios dienos klausimą. Šiandien mes sustinkame su paskirtuoju komisijos nariu atsakingu už Europos kaiminystės politiką ir dėrybas dėl ES plėtros. Sveikinu poną Johannes Han atvykus pas mus. Jums jau ši procedūra pažįstama, ne pirmą kartą joje dalyvaujate, jau esate buvęs komisarų atsakingų už regioninę plėtrą jūs rūpinatės, rūpinotės silpnesnių regionų atkūrimu ir iš dalies tai e, yra susiję ir su kaiminystės politika. E, šiandien galėsime aptarti ir keletą techninių klausimų. Visų pirma, suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui. Jis gali pasisakyti apie 15 minučių, paskui mūsų klausimo pabaigoje gali dar kartą pasisakyti nuo 5 iki 10 minučių Kiekvienas komiteto narys turi teisę pateikti klausimą ir kalbėti apie vieną minutę. Na, o kandidatui yra skiriama e, pusantros minutės atsakymui. Jeigu norite, per pusantras galime, galite pateikti dar vieną papildomą klausimą ir atsakymas tą klausimą turėtų užtrukti apie vieną minutę. Mes jau pasiekėme susitarimą dėl kalbėjimo laiko paskirstimo. Tie, kas pasisakys frakcijų vardu, galės e, pasisakyti ilgiau. Jiems yra skiriama po keturias minutės tiek klausimui, tiek atsakymui. Kadangi esame labai mandagų žmonės, tai bendradarbiaujame su Bernd Lange. Ir tikrai suteikiame pakankamai laiko pasisakyti visiems. Kitiems komiteto nariams suteiksiu žodį po e, koordinatorių ir po abiejų pakomitečių pirmininkų. Mes e, suskirstame narius pagal priklausomumą frakcijai ir Suteiksime žodį taip pat ir mažesnių frakcijų atstovams. E, dar kai ką norėčiau pridurti. Vakar stebėjau, kaip vyksta kiti klausimai ir pasakysiu štai ką. Aš labai e, brutaliai jūs nutrauksiu, jeigu jūs kalbėsite per nelik ilgai, nes kitaip mes e, nesuspėsime visi pasisakyti. Yra 45 nariai, kurie nori pasisakyti. Jeigu jūs kalbėsite ilgai, tai nukentės tie kolegos, kurie yra kalbėtojų sąrašo pabaigoje. Taigi prašau sekretariato visą laiką stebėti laiką. Tikrai e, nedarykite tų įprastinių fokusų, kad štai pirmininkė dar viena paskutinė pastaba. Neapgausite manęs. Tikrai tokių dalykų čia nebus. Prašau visų laikytis disciplinos. Johannes Han tenka labai svarbus portfelis. Matome, kas vyksta Europos rytuose. Tai yra labai svarbios šalis. Taip pat e, tą patį noriu pasakyti ir apie mūsų kaimynus Europos pietuose arba į pietus nuo Europos, ten situacija irgi neką geresnė, irgi dramatiška. Taigi Johannes Han pradės savo, eiti savo pareigas labai dramatiškų laikotarpių. Junkerio komisija jau buvo pareiškusi, kad ir toliau bus dirbama su plėtros klausimais, bet dėl praktinių priežasčių nemanoma, kad bus baigtos dėrybos per šią komisijos kadenciją bent su kažkokia šalimi kandidate. Aš manau, kad mes vis dėlto turėtume ir toliau laikyti savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalims. Tikrai to nereikėtų pamiršti. Dar noriu paminėti ir dėrybas su Turkija. Šių dėrybų tikslas yra narystė. Jeigu derantis dėl narystės kyla kažkokiu tai problemu, tai jas reikėtų spręsti. Mes turėtumėm nepamiršti savo strateginių interesų. Dirbti atviro proceso pagrindu. Aš norėčiau e, pono Johannes Han paprašyti tarti savo žanginių žodžius, o paskui mes galėsime pradėti diskusiją. Žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, e, šioje salėje ir už jos ribų. Aš esu labai laimingas, kad galiu šiandien su jumis pasidalinti viziją apie savo būsimą portfelį, kalbėsiu apie Europos kaimynystės politiką ir apie dėrybas dėl ES plėtros. Tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis bendradarbiauti šiais svarbiais klausimais. Jūsų požiūris labai svarbus man por, for, e, ateityje e, einančias pareigas. ES yra svarbi tiek plėtros politika, tiek ir kaiminystės politika siekiant taikos, remiantis mūsų pagrindinėmis vertybėmis. Nepamirškime, kad maždaug prieš dviejus metus mes už tai gavome ir Nobelio taikos premiją. Aš norėčiau, kad ES įgautų svaresnį vaidmenį. Tai yra būtina, norint apginti mūsų pačius svarbiausius interesus. Tai yra svarbu ir uh, E, mūsų kaiminėms šalims, mūsų reformų partneriams. Mes turėtumėm veikti pasitikėdami savimi, bendraudami su kaiminėmis šalimis ir taip pat mes turime aiškiai informuoti mūsų piliečius apie tai, ką mes darome. Aš norėčiau savo darbus glaudžiai sieti su Europos parlamentu ir komisijos vyriausiai galiotinė ir pirmininkės pavaduotoja. Ponios ir ponai, aš norėčiau pradėti nuo plėtros. Panas Junkeris sakė, kad per artimiausius penkerius metus plėtra nebevyks, nes e, atėjo laikas konsoliduoti tai, kas buvo pasiekta tarp 28 valstybių narių. Na ir iš tikrųjų ne viena partnerė nebus pasiruošusi tapti ES nare šiuo laikotarpiu, bet tai nereiškia, kad e, mes turėtumėm nutraukti savo veiksmus atvirkščiai. E, aš padėsiu toms šalims, kurios nori prisijungti prie ES, e, jeigu jos už... įgyvendins visus kriterijus. Aš jau dirbu regioninės plėtros komisaru ir supratau, kad būtina kruopšiai parengti naujas narės, e, reis parengti būsimai jų atsakomybei. Aš noriu paminėti tris e, gyvybiškai svarbius klausimus. Tai yra teisės viršenybė, pagrindinės teisės, ekonomika ir tinkamai veikianti demokratija. Taip pat yra reikalingi ir atitinkami administraciniai pajėgumai. Tai yra esminiai dalykai ir mūsų dėrybų šūkis turėtų būti kokybę, o ne greitis. Aš savo kadencijos pradžioje pateiksiu pasiūlymų, kaip, mums, kaip mes galime prisidėti prie e, šių prioritetų. Kalbant apie teisingumą ir teisės viršenybę, aš labai glaudžiai bendradarbiausiu su pirmoju pirmininko pavaduotoju. Taip pat e, teisingumo vartotojų reikalų lyčių lygybės komisaru, taip pat migracijos ir vidaus reikalų komisaru. Būtina kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, gyvendinti viešo administravimo reformą ir taip toliau. Tai yra esminiai dalykai, kur mes nesieksime jokių kompromisų. Ta pati galiu pasakyti ir apie pagrindinės teisės. Diskriminacijai nėra vietos tuose visuomenėse, kurios nori prisijungti prie ES. Antras labai svarbus klausimas yra ekonomika ir mūsų pastangos siekti augimo ir kurti naujas darbo vietas. Aš noriu pažvelgti iš naujo į ekonominius prisijungimų prie ES kriterijus. Reikėtų pasinaudoti mūsų Europos semestru ir užtikrinti, kad mūsų plėtros kriterijai būtų tokie, kad jie paremtų, padėtų mūsų partneriams e, įvykdyti visus gyven, reikalavimus tam, kad jie galėtų prisijungti prie mūsų ir kurti gerovę jau dabar. Tam, kad tos reformos būtų struktūrinės ir tvarios, jos turi e, suteikti žmonėms realių privalumų ir realios naudos. Ir aš norėčiau, kad mūsų regioninė politika paskatintų mūsų partnerė, partnerės siekti augimo, didesnį konkurencingumo ir įgyvendinant tiks, e, tikslinės reformas konkrečiose sektoriuose. Tam, kad visuomenė mus remtų, turime e, taip suformuoti savo e, pagalbos e, pasirengimo narystiai priemonės, kad jos būtų lab, nukreiptos į tas rytis, kur galime pasiekti realių rezultatų. Tik tai mūsų tikslas yra sukurti realią tikrą demokratiją. Šis parlamentas prisideda prie reformų procesų plėtro. Uh, uh, šalise kandidatėse. Mes padedame kurti skaidresnį vis, visuomenę, vyriausybę ir atviresnę žiniasklaidą. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas. Aš tikiuosi taip pat, kad mes galėsime glaudžiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė tam, kad galėtume ir įtvirtinti vykdomas reformas. Negalime stovėti vienoje vietoje. Ne, aš noriu, kad tam tikrose vietose mes sustiprintume savo santykius su e, partneriais, kurie siekia narystės. Turime taip pat gilinti regioninį bendradarbiavimą ir padėti mūsų mūsų partneriams spręsti dvišalius konfliktus. Mūsų e, partnerės negalės e, neįveikusios savo praeities e, konfliktų žengti Europos link visos kartu. Aš taip pat skatinsiu gilesnį dialogą tarp Belgrado ir Prištinos. Vakarų Balkanų šalis turi būti geriau sujungtos tarpusavį ir su ES. Šis regionas e, negali e, būti tokia savotiška skelia žemėlapyje, transporto, energijos tinklų e, žemėlapyje. Turime padėti taip pat šiam šalims reformuoti savo energetikos ir transporto tinklus pagal mūsų TNT, TNT ir TNE projektus. Aš taip pat ketinu pasinaudoti savo patirtimi, kurie sukaupiau, e, kai buvau sakingas už regioninę politiką, tam, kad užtikrinčiau, kad visos investicijos būtų tikslinės ir e, labai e, efektyvios. Aš taip pat pasinaudosiu savo patirtimi tam, kad galima būtų geriausia pasinaudoti įvairiais makroekonominiais tinklais ir Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, aš darysiu viską tam, kad būtų kuo geriau rengiamos judumą skatinančios programos. Bet Europos Sąjunga turėtų taip pat skatinti reformas Turkijoje. Aš norėčiau da, modernizuoti da, a, muitinių sąjungą tam, kad mes galėtume taip pat daugiau dėmesio skirti viešiems pirkimams ir prekybai žemės ūkio produktais. A, Darybos dėl narystės galės būti sėkmingai tęsiamos e, tik tuomet, jei Turkijos vyriausybė įsipareigos laikytis pagrindinių teisių ir vykdyti reikalingas reformas. Gerbėjai Europos parlamento nariai, kai mes kūrėme prieš dešimt metų savo kaiminystės politiką, kas galėjo įsivaizduoti e, suirutę ir nestabilumą e, rytuose ir pietuose nuo mūsų sienų. Dabar, kai galvojame kaiminystę, mes tai tik norime kurti klėstėjimo ir demokratijos e, e, erdves šalia mūsų sienų. Dabar mes kalbame ir apie savo saugumą, apie būtinybę apginti mūsų pagrindinės vertybės e, ir pagrindinius interesus. Mano pagrindinės prioritetas bus užtikrinti, kad viskas būtų padaryta tam, kad būtų įspręsta dabartinė krizė Ukrainoje. Mūsų pagrindinės tikslas turėtų būti sprendimas, kuris gerbtų ir atsižvelgtų į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenumą ir nepriklausomybę. Ir taip pat tarptautinę teisę. Turime remti pagrind... Ukrainos ir jos žmonių pagrindinės teisės patiems padaryti savo strateginius pasirinkimus. Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas, kuris buvo, buvo ratifikuotas e, šiam, šiuose rūmose, buvo labai svarbus žingsnis į priekį, kuris sustiprins ekonominius ir socialinius ryšius tarp ES e ir Ukrainos ir taip pat e, atneš daugiau stabilumo ir klėstėjimo visam Europos žemynui. Ne, mūsų kaiminystės politika yra priemonė, kuria, kuri padeda mums stiprinti santykius su, su savo kaimynais. Tačiau mes turime ją keisti, atsižvelgdami į uh, uh, besikeičiančias aplinkybės. Ponas Junkeris paprašė manęs uh, peržiūrėti. Uh, pasirinkimo narystės pagalbos priemonė ir aš ją norėčiau aptarti su jumis. Pirmiausia, mes turime nepamiršti, kad turime diferencijuoti savo požiūrį kiekvieną šalį. Uh, Ir tai turi būti realus požiūris. Antra, mūsų politika turėtų būti lankstesnė tam, kad mes galėtume reaguoti kuo skubiau, kai tai yra, to reikalauja mūsų partneriai. Toliau mes turime turėti teisingas priemonės, kurios padėtų mums spręsti visus svarbiausius klausimus. Tai yra ir prekybos, energetikos, ir migracijos klausimus. Ketvirta, mus turime. O, padaryti viską, kad mūsų šalis partneriai suprastų, kad tai yra, mes siekime bendrų tikslų, turime įtraukti ir verslai, ir pilietinės visuomenės atstovus į e, savo projektus. Mes norime kad tos šalis tobulintų savo valdyseną ir mes turime taip pat įsėti savo pažadus, kuriuos duodame toms šalims. Turime turėti aiškę strategiją, kuri padėtų mums siekti savo interesų ir o, išlaikyti savo įtaką kartu neišduodant savo principų. Rytuose rytų partnerystės politika sukuria gerą sistemą. Ir aš darysiu viską tam, kad Ukraina, Moldova ir Gruzija gautų visą joms reikalingą paramą, tam galėtų, kad toliau vykdyti tokias reikalingas ekonomijos reformas ir tvirtinti demokratiją. Ypatingai uh, Ukrainai mes teiksime uh, ypatingą paramą. Nepamirškime ir Armenijos, ir Azerbaidžiano, nes ketiname uh, stiprinti uh, kritinio bendradarbiavimo uh, politiką su šiomis šalimis. Aš taip pat ketinu parengti Frederiką Mogerinį tam, kad ji padėtų mums geriau, uh, kad mes visi kartu galėtume geriau spręsti uh, konfliktus. Uh, uh, rytų kaiminystėje. Mes taip pat e, e, e, tęsime dialogą su Rusija. Rusija turėtų ne, suprasti, kad mūsų kaiminystės politika ir rytų partnerystės proje, pro, partnerystė tai nėra projektai, plėsti, kurių tikslas aplėsti savo įtaką Rusijos įtakos kainą. Mes norime, kad šalės partnerės gyvendintų, testų reformas. Tai pasakyti ir apie Tunisą, ir apie Maroką. Mes norime stiprinti dialogą demokratinė, demokratinė tema ir norime, kad įtvirtintų taika ir klėstėjimas. Sirijoje mes susidurime su didžiulė politinė humanitarinė krize. Negalime leisti, kad kitur regione, regione vykstantis konfliktai užgoštų tai, kas vyksta Sirijoje. Uh, Mes turime ir toliau tęsti pagalbą tiems, kas, ke, tiekti pagalbą tiems, kas kenčia, įskaitant ir pabėgėlius Libane ir Jordanijoje labai sudėtingos dabartinės aplinkybės parodo, kad mes turime konstruktyviai bendradarbiauti su partneriais. Negalime leisti, kad Libijoje įsitvirtintų chaos, e, chaosas. Mes darysime viską, kad būtų atkurta tvarka ir įsitvirtintų stabilumas. Aš tęsiu taip pat ES e, e, pastangas spręsti rytų artimų rytų konfliktą bendradarbiavimą su ponė Morgerinė, pasinaudodamas visomis ES turimomis priemonėmis gerbėmėje kolegos. Uh, su vyriausiaja įgaliotinė, komisijos vicepirmininkė, aš bendradarbiausiu su Europos ekonominės erdvės šalimis, tam, kad mes užtikrintume, kad mūsų vidaus rinka ir keturios laisvės būtų apsaugotos. Negalime skirti dėmesio tik tai vienam kokiam dalykui. E, ponios ir ponai. ES laukia didžiuliai iššūkiai, būtent tuo metu, kai mūsų finansinės lėšos yra labai ribotos. ES turėtų prisimti savo atsakomybę, daugiau dėmesio skirdama tiek kaiminystės politikai, tiek ir plėtros politikai. Aš norėčiau kuo glaudžiau bendradarbiauti su jumis ir su jūsų komitetais siekdamas užtikrinti, kad ES vykdys aktyvę ir tikslingą politiką su mūsų partnerėmis šalimis ir mūsų piliečiais. Aš esu nusiteikęs e, entuziastingai, bet kartu laikausi ir pragmatiško požiūrio. Mes turėtumėm dirbti iš vien, susitelkę ir vadovaudamiesi realių požiūriu. Turėtumėm e, stiprinti partnerystę su mūsų kaiminėmis, vadovaudamiesi mūsų europiečių interesais. Labai ačiū uždėmesi. Labai ačiū gerbiamas komisarė. Jūs kalbėjote 15 minučių ir keletą sekundžių, pavyzdys mums visiems. Dabar žodis e, e, ponui Predai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė paskirtasis komisijos nariai, noriu pasveikinti jūsų šiuo paskirimu. Manau, kad nekyla bejonių dėl jūsų pasirengimo ir kompetencijų atsidavimo Europai, nes jūs jau praėjote tokius klausimus prieš penkis metus ir puikiai dirbote e, komisaru buvusios kadencijos komisijoje. Noriu priminti, apie ką kalbėjome per paskutinį susitikimą. Jūs sakėte, kad imsitės kaip buldozeris tų klausimų, kurie bus jums patikėti, iliustruodama savo, taip savo pasiryžimą ir e, susilaukėte daugybės komentarų. Ar jūs jaučiatės labiau kaiminystės reikalų komisaru ar labiau kaiminystės reikalų komisaru nei plėtros komisaru? Toks būtų mano klausimas. Ir tas ir tas, taip labai galėčiau staigiai atsakyti, labai trumpas mano atsakymas, tai galite pereiti prie savo kito klausimo. Mane tikrai tenkina. Pakanka, pakankamai aišku, ačiū. Howitt. Ponas Howitt. Mes tikrai daug padarėme, kad žodis plėtra būtų jūsų pareigų išvardinėme. Tačiau išlieka dėrybos. Jeigu žodis dėrybos būtų išbrauktas, liktų tik tai plėtra. Aš jūs, ar jūs pasisakytumėte už tai? Man e, nepatiko pono Junkerio teiginys, tačiau jeigu iš tikrųjų nebus jokios plėtros per kitus penkeris metus, kokius kriterijus išsikelsite Europos e, plėtros politikoje? E, Austrijos e, gyventojai yra menkiausiai palaikantis ES plėtrą. Ar tai reiškia, kad yra nusivylimas, pavargimas nuo plėtros? Ar Bruselis turėtų kažką nuveikti, kad e, pakeistų žmonių nuomonę? Ir galiausiai, komisarė, ar jums patinka stovėti eilėse? ir kiek laiko jūs praleidžiate eilėje, kol pasidarote nebekantrus ir kiek laiko jūs turite stovėti eilėje, kad, atsis, kad, kad nusispjautumėte viską ir išeitumėte iš eilės. First, uh, question, um... Sakydamas jūsų pirmąjį klausimą, manau, kad nėra prieštaravimo čia. Manau, kad reikia sutelkti dėmesį į dėrybas dėl plėtros Ir kaip jau sakiau savo įženginėme pasisakymė, svarbiau, svarbesnis dalykas yra kokybė, o ne sparta. Aš būdamas atsakingų už regioninę politiką komisijoje, žinau, kad e, abipusiai esame suinteresuoti pale, parengti tinkamai naujasias valstybės narės, kad jos būtų pasiruošusios pasinaudoti visomis joms teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, struktūrinių fondų, galimybės taip pat jos turi būti pasirengusios taikyti visus teisės aktus. Ir kad tai įvyktų, reikia e, nuoseklių dėrybų, narystės dėrybų, kad būtų pasirengta stojimui. Ir ketinu tuo klausimu dirbti dėl visuomenės nuomonės. Iš tikrųjų, ši, šio klausimo turime imtis ir savo šalyse. Turime dėrėtis ne tik su partneriais ir kalbėtis apie e, naujų šalių prisijungimą. Turime taip pat įtikinti ir savo žmonės, mūsų šalise, kad busimoji plėtra naudinga ir jiems, kad tai atneš augimą ir darbo, naujų darbo vietų kūrimą valstybėse narėse. Nes jei pažvelgsime, kur kuriasi naujos rinkos Europoje, tai yra rytuose ir todėl apsimoka investuoti ir siekti to. Ir galite nebejoti, aš dėl to, kad aš esu kantrus, aš nepasitrauksiu, aš stovėsiu Aš nesu tas, kuris dirba nuo 8 ryto iki 5 vakaro. Tik tai esu pasirengęs dirbti visą parą ir prireikus ir savaitgaliais, kad pasiekčiau mūsų bendrų tikslų ir užtikrinčiau mūsų bendrus interesus. Howard? No, that's the... Yeah. Thanks. Thank you. Papildomas klausimas. Ačiū. Jūs turite pusę minutės. Ačiū už jūsų atsakymą. Uh, klausiau apie tai, kaip jūs vertintumėte savo pareigybo apibriešties pakeitimą. Jūs sakote, kad kokybė svarbiau nei sparta. Ar tai reiškia, kad jūs siunčiate netiesioginį signalą šaliems kandidatėms? Ar norite tokį signalą nusiųsti? Ar jūs neižvelgiate pavojaus tame žingsnėje, tokio signalo, signalo siuntime? Kad išvengtume nesusipratimų Aš nuvyksiu į tas šalis savo kadencijos pradžioje ir paaiškinsiu tiksliai, kad mes norime tęsti e, laikytis prisimtų įsipareigojimų ir e, vykdyti nuoseklės dėrybas, kurios veda link galutinio tikslo. Tai yra e, mūsų partnerių iš Vakarų Balkanų prisijungimo prie ES. Eh, als beoogd eurocommissaris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Han, malonu Jūs čia pasveikinti. Kaip paskirtasis komisijos narys, kuris bus atsakingas už eh, kaiminystę ir plėtrą, eh, jums, jūs būsite atsakingas už dėrybą su Turkija ir jūs privalėsite taisyklės taikyti labai griežtai, nes Turkija turi būti stabilizuojantis regiono veiksnys. Tuo tarpu taip nėra yra didžiulė įtampa tarp Turkijos ir Izraelio. O tai yra vienintelė stabili valstybė šiuo metu vidurio rytuose. Gerbiamas paskatasis komisijos nary, kaip jūs vertinate Turkijos vaidmenį vidurio rytuose? Ir ar pavyks iš esmės e, patobulinti, pasiekti pažangos Turkijos ir Izraelio santykiuose? Aš pasakyčiau štai kaip Jeigu apie tai, apie tai kalbame, Turkija yra, turėtų būti laikoma labai svarbia ES partnerė. Mes turėtumėm būti suinteresuoti ir toliau gilinti bei gerinti mūsų santykius su Turkija. Svarbu toliau šiuo klausimu dirbti. Aš ir pats esu pasiryžęs tai daryti. Be abejo, mes ir patys e, esame suinteresuoti uh, kaiminystėje e, turėti taikės, stabilias šalis. Labai svarbu, kad mūsų kaiminės gerai sutartų ir tarpusavyje. Esant būtinybėje, aš esu tikrai pasiruošęs padėti, tarpininkauti tam, kad galėtų pagerėti santykiai tarp Turkijos ir Izraelio. Ačiū. Vienas iš plėtros kriterijų yra pagarba mažumoms ir jų apsauga šalise kandidatėse. Mm, Paskatasis komisijos nariai, kaip Jūs vertinate dabartinę padėtį E, kurioje atsidūrė mažos žydų ir krikščionių bendruomenės gyvenančios Turkijoje. Ar jūs neižvelgėte būtinybės e, to klausimo kelti bendraujant su Turkijos valdžia, atsižvelgiant į pastarąją gazos krizę? Tai ten įvyko labai nemalonus dalykai. Taip, jūs esate visiškai teisus. Apie tai reikia kalbėti su Turkija. Jeigu dėrybos su Turkija dėl narystės vėl įsibėgėtų, tai tuomet e, Turkija turėtų įrodyti, kad ji rimtai vertina tokį klausimą kaip mažumų teisės ir jų gynimas. Ačiū, ponė Pirinkė, paskirtasis komisijos nariai, ponė Han. Jūs turėsite tris viršininkus, ponę Maro Gerinį, poną Timmermans ir poną Junkerį. Kaip jūs veiksite šioje da, naujos sąrangos, naujos struktūros komisijoje, nes jūs dirbote ankstesnėje komisijoje. Ir ar ponė Mogerinė teiks jums gairės apie tai, kaip reikėtų bendradarbiauti. Antras dalykas, jūs. Uh, minėjote Junkerio žodžius, kad nebus jokios plėtros per ateinančius penkerius metus. Ar tai yra tik žodžiai, ar e, tas pasakymas ką nors reiškia, nes e, jei šalis yra pasiruošusi įstoti, ji turi turėti tokią, te, tokią teisę. Ir dar vienas dalykas. Mano frakcija pasisako labai griežtai prieš Rusijos agresiją Ukrainoje, bet e, Ukrainai dabar reikia parengti maršalo planą, kuris padėtų įtvirtinti demokratiją, teisės viršinybės principą ir ekonominį šalies išgyvenimą. Pasiūlykite savo planą. Na, aš turiu pusantros minutės tam, kad galėčiau jums griežtai apibūdinti, greitai apibūdinti, apibriežti Ukrainos ateitį. Pirmiausia, bendarbiavimas. Aš e, neturiu jokių nugastavimų šio klausimu. Ir dabartinėje komisijoje mus e, gali pakviesti bendradarbiauti su įvairiais kolegomis ir aš čia nematau jokių kliūčių. Tai, kad dabar keli e, mūsų vicepirmininkai bus e, atsakingi už tam tikras e, temas, padės Junkerio komisija geriau siekti savo tikslų ir tai yra pažanga, man atrodo. Toliau ta, ta, ta citata, kad nebus jokios plėtros. Tai atspindi mano požiūrį, kad mums pirmiausia reikia gerų dėrybų. Mes iš esmės tik pradėjome dėrėtis e, su Serbija, praeitais metais su Jotkalnyje. Jei pažvelgsite, kiek e, vidutiniš, vidutiniškai trunka e, dėrybos, pamatysite, kad galima tikėtis, kad dėrybos bus netrukus baigtos. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad svarbu yra neturėti kažkokią aišku terminą, bet būtina yra dėl visko susitarti. O susitarti man reiškia, kad mums reikia pasiekti realios pažangos, pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje, skaidrumo e, srityje, teisminės valdžios nepriklausomumo, nešališkumo srityje. Matau, kad jau laiko nebeliko, tai gal kitą kartą aš galėsiu jums plačiau pakomentuoti Ukrainos ateities klausimą, nes man labai malonu apie tai kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė, todėl aš tas, dabar aš galiu tik tai pakartoti savo klausimą apie Ukrainą ir, ir laukiu jūsų atsakymo. Na kągi, aš manau, kad čia taip pat labai svarbu yra plėtoti glaudų bendradarbiavimą, politinį bendradarbiavimą, bet taip pat būtina yra ir padėti Ukrainos vyriausybei įgyvendinti visas būtinas reformas. Ne visuomet ta, čia kalbame apie pinigus, kalbame ir apie par, par, paramą, pagalbą. Kiek aš suprantu, Europos parlamentas ir kai kurie nacionaliniai parlamentai uh, padės e, Ukrainai, jei ji nuspręs žengti decentralizacijos keliu. E, regioninė politika yra dalykas, kurį reikia spręsti Ukrainoje. Taip pat reikia mobilizuoti pilietinę visuomenę ir be abejo reikia galvoti ir apie rytų Ukrainos e, atstatymą. Mes naudosime savo priemonėmis ir ne tik finansinė prasme. Ačiū toliau, pane Lezing. Ačiū. Ponas Han. Dėl būsimos kaiminystės politikos, ypač viduržėme jūros regione ir Šiaurės Afrikoje. Man atrodo svarbu siekti redmisijos susitarimų Ypač daug problemų kelia Libija. Kaip turėtų vykti e, laisvoji prekyba su tuo regionu, ypač su ta šalimi? Ar iš to pasipelnys tik politinis elitas, o paprasti žmonės ir toliau skurs? Kaip jūs ateityje įsivaizduojate visą šį procesą? Ką Jūs galite pasakyti apie socialiai teisingą kaiminystės politiką? Pone Lezink, aš manau, kad labai svarbu prisiminti vieną dalyką. Nėra tokio recepto, kuris tiktų kiekvienai šaliai. Kiekvieną šalį reikia vertinti atskirai. Ir priklausomai nuo to šalies pažangos reikia imtis atitinkamų priemonių. Uh, Pavyzdžiui, Tunisas ir Marokas. Čia mes esame pasiekę daug pažangos, bet antra vertus yra tokių šalių kaip Libija. Ir čia mūsų laukia tikrai labai rimta užduotis užtikrinti to šalies žmonių saugumą, tiesiog saugumą. Tai turėtų būti pirmasis žingsnis turėtų būti atsižvelgta į esminius tų žmonių poreikius. Reikia užtikrinti tai, kad tie žmonės galėtų saugiai gyventi, saugiai dirbti. Šį klausimą reikia individualiai spręsti su ta šalimi. Kalbant apie visas tas šalis, svarbu užtikrinti žmogaus teisų gynimą. Tai yra esminis dalykas. Mūsų gyvenimiška patirtis rodo, kad kai žmonės gyvena laisvi, nepriklausomi, nevaržomi baimių, tuomet jie gali pasiekti žymiai daugiau. Jie gali žymiai daugiau pasiekti ir ekonominėje srityje. Ir būtent tokia kryptimi ir turėtų būti nukreiptas mūsų darbas. Mes turėtumėm užtikrinti esminių žmogaus teisių gynimą. Ir turėtumėm skatinti tas šalis vystytis ir tapti nepriklausomomis ekonomiškai. Papildomas klausimas. Turiu labai konkretų klausimą dėl krizės Sirijoje. Iš to šalies žmonės bėga į Turkiją, Jordaniją, Libaną. Ar yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų? Uh, ar tie pabėgę žmonės gauna pabėgėlių teisės ar statusą, ar jie, jų vaikai, pavyzdžiui, gali eiti mokyklas, ar užtikrinama jų sveikatos apsauga, ar ES galėtų prisidėti prie tų žmonių geresnio traktavimo. Ačiū. Svarbu žmonės išvaduoti nuo ginkluotų konfliktų. E, toje šalyje yra labai gili krizė. 2014 metais iš tos šalies pabėgėlių buvo daugiau negu kad 1945 metais. Tai yra didžiulė problema ir mes tą problemą turime spręsti, turime užtikrinti infrastruktūras e, pabėgėlių centruose. Nepamirškime, kad artėja ir žiema, reikia užtikrinti, kad žmonės turėtų stogą virš galvos. Na, o kitas žingsnis būtų suteikti vaikams galimybę lankyti mokyklą. Svarbu nenutraukti tų vaikų švietimo, lavinimo. Aišku, viskas tarpusavyje susiję. Jeigu nebus rastas tvarus, nuseklus politinio konflikto sprendimas, tai nesugebėsime išspręsti šimtų procentų pabėgėlių problemos, kur yra tikrai labai aštri. You, Hahn, Dėkuoju, ponia Han, dėkuoju Jums už Jūsų labai glaustų, bet labai konkretų pranešimą. Džiaugiausi išgirdęs, kad Jūs pabrėžite, kad Europos komunistės politikoje rytuose ir pietuose buvo sukurtos dar tais laikais, kai niekas net negalėjo įsivaizduoti, kad tokios didžiulės krizės yra įmanomos tose regionuose. Man atrodo, kad Rytų kaiminystės politika bent jau e, iš dalies e, e, pasiteisino. Su pusė iš mūsų šalių partnerių mes palaikome pakankamai gerus santykius, o su kitomis gal santykiai ir neturi geresnių perspektyvų. Kaip Jums atrodo, kad tam, kad mes galėtume geriau vykdyti rytų kaiminystės politiką, kas turėtų imtis iniciatyvos ir ką reikėtų daryti? Jūs minėjote taip pat ir lankstumą ir diferencijavimą, bet gal mums reikėtų taikyti principą daugiau už daugiau, nes e, kol iki šiol mes taikėme tik tai e, mažiau už mažiau principą. Aš manau, kad abu jūsų klausimai yra tarpusavį susiję. Jei pažvelgsite į mano uh, pareiškimą dėl mano misijos, kurį man patikė ponas Baroso, pamatysite, kad jisai paprašė manęs, kad aš per metus pateikiau pasiūlymą dėl to, kaip reikėtų reformuoti e, rytų kaiminystės politiką. Ir tai iš esmės mano pamastymą atspindi tai, ką jūs kalbėjote apie principus daugiau už daugiau ir mažiau už mažiau. Praeitie mes uh, galbūt per daug dėmesio skiriame principui daugiau už daugiau. Bet e, dabar gal e, reikėtų galvoti nebūtinai apie sankcijas, bet apie galimybę taikyti principą mažiau už mažiau. Bet kuriuo atveju mūsų e, pagrindinės tikslas turėtų būti padėti toms šalims, uh, paremti jas, bet dar kartą galiu pakartoti, kad jos pačios, tų šalių šalis turės e, patys pasirinkti savo ateitį ir mes matome, kad šalis gali priimti tokius sprendimus ir mes privalome tokius sprendimus gerbti. Lordas da Dartmouthas. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą apie Turkiją. Savo raštu patiktuose atsakymuose teigiate, kad e, nepriklausoma teismų sistema yra svarbiausias dalykas, užtikrinant įstatymo viršenybę. Ar, jūs, e, ar jūsų vertinimo Turkijoje veikia nepriklausomi teismai? Vėlgi, toliau, tęsiant apie Turkiją, noriu priminti jums ir kolegoms, kad pasirengimo stojimui. E, pagalba Turkijai šiuo metu sudaro beveik milijardą eurų per metus, panašios sumos numatytos iki 2020 metų kiekvienais metais. Turkijoje įkalinta daugiau žurnalistų nei e, Kinijoje ir Irane. Ar jūs nema, nemanote, kad pasirengimo stojimui pagalba turėtų būti suspenduota, kol Turkija paleis visus žurnalistus? Ir ar nesutinkante su manimi, kad pasirengimo stojimui pagalba realybėje yra vienintelė priemonė, kurios, kuri leidžia daryti įtaką Turkijos vyriausybei? Visos šios priemonės yra paremtos dabartiniais mūsų santykiais. Ir kai tik e, stoti besirengianti valstybė e, įgyja teisę į pasirengimo stojimui paramą, turime išsiaiškinti, išanalizuoti, ar nėra kažkokių faktų ar įvykių, kurie iš principo prieštarauja bendram tam supratimui. Uh, tarpusavio supratimui. Tačiau kartais situacija būna labai sudėtinga. Turime ją išanalizuoti ir rasti tinkamus atsakymus, kurie viena vertus e, mm, tur, reiškia, kad reikia mm, keisti situaciją, tai tikrai nepriimtina, kaip jūs teisingai pastebėjote, jei žmonės įkalinami už dėl to, kad jie išsakė savo nuomonę, jei tas įkalinimas susijęs su žodžio laisvė. Ir jeigu tai paaiškės, aš be abejo ne šį klausimą kelsiu susitikimuose su Turkijos atstovais, kad būtų rastas sprendimas. Nes tokių dalykų mes negalime toleruoti. būtina tinkamai išspręsti šį klausimą. Tačiau, gerbama pas, paskirtasis komisijos nariai, Man atrodo, kad Turkijos valdžia visiškai nekreipia į tai, ką jūs sakote, tikrai nekreipia dėmesio į jūsų pirmtaką. Man atrodo, vienintelė galimybė yra pateikti pasiūlymą dėl pasirengimo stojimui e, pagalbos sumažinimo. Ponas Junkeris sakė, kad per kitus penkis metus nebus plėtros ir mano rinkėjams labai sunku suvokti, kodėl e, kitiems penkiems metams skirta 14 milijardų eurų pasirengimui stojimui paramai toms šalims, kurios neįstos per kitus penkis metus. Tikrai Turkija viena negaus 14 milijardų eurų. Toks yra visas biudžetas numatytas mm, pasirengimui, stojimui. Jeigu neklysiu, ta suma bendrai yra 11,7 milijardai eurų. Ir žinoma, dar kartą pakartosiu, šį klausimą reikia spręsti, diskutuoti jį susitikimuose su kolegomis iš Turkijos. Tikrai negalime taikstyti su tokia padėtimi. Ir jeigu, jeigu yra kažkokia netenkinanti mūsų situacija, reikia apsvarstyti mūsų atsaką. Ponas Epit. Tidėjos. O, όπως αναφέρθη ήδη ο... Ačiū. Kaip jau buvo minėta, Europos komisijos pirmininkas Junkeris pareiškia, kad per artimiausius penkerius metus nevyks ES plėtra, bet vis dėlto ir toliau vyksta dėrybos su šalimis kandidatėmis. Viena iš šalių, kuri yra ES kandidatė, yra Makedonija. Kaip žinia, dėrybos su šia šalimi pateko į aklygatvį dėl e, Graikijos vyriausybės reakcijos. Makedonijos vyriausybė pažeidė susitarimą su Graikija dėl šalies pavadinimo. Šalis nusprendė pasivadinti uh, Makedonija, nors tokias rytis jau yra e, Graikijoje. Na ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Panašu, kad negalės įgyvendinti Kopenhagos kriterijo. Aš norėčiau išsiaiškinti štai ką. Kaip jūs skatinate spręsti šį klausimą? Koks sprendimas įmanomas toks sprendimas, kuris atitiktų ES interesus? Jūs, jūsų laikas baigėsi. Jūsų e, klausimui skirtas laikas baigėsi. Kadangi pasisakėte ilgiau, negalėsite pateikti papildomą klausimą. Ačiū buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Taip, e, šis klausimas yra visiems e, žinomas, tai bus vienas iš didžiausių iššūkių per ateinančius metus man. Tikrai negalima susitaikyti su tuo, kad ši šalis negali pradėti dėrybų, nors laikoma kandidate nuo 2005 metų, tai atitinkamai veikia ir tos šalies visuomenės nuotaikas. E, šalis nebetaip entuziastingai vykdo reformas, jos ryštas priblėso. Ir mm, man tikrai tai labai rūpi. Norėčiau, kad per ateinančius metus rastumėm sprendimą. Suprantu, kad tai nebus lengva padaryti bet tokio sprendimo būtina ieškoti e, visuomenės interesų vardan svarbu, kad gautumėm darybinius įgaliojimus ir pradėtumėm darybą su šia šalimi. E, Ευχαριστώ που απαντήσατε και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο κύριος Πρόεδρος ήθελε να σε... Labai ačiū už atsakymą. Aš nelabai supratau, kodėl e, pirmininkas norėjo man neleisti pasisakyti. Toliau pane Valencijano. Pone Han, norėčiau pakalbėti apie pietų kaiminystę, viduržėme jūros regioną. Jūs veikiausiai prisimenate, kad nuo arabų pavasario pradžios ES įsipareigojo e, taikyti tikslinį požiūrį tam regionui, kalbant apie žmogaus teisės tame regione. Noriu paklausti, kokių jūs pasiūlymų turite, kaip perėti nuo e, pažadų prie darbų ir, to, ir gerinti žmogaus teisų padėti tame regione. Situacija šioje srityje ten kinta nuolatos ir, kaip jūs teisingai pastebėjote, kiekviena šalis yra vis kitokia, naujas atskiras pasaulis. Ar stiprinsime tą, tą patį principą daugiau už daugiau? E, o kaip su, ir kai, ar, ar sugebėsime išlikti budrus e, žmogaus teisų užtikrinime? Ar žmogaus teisės bus jūsų strategijos dalimi? Manau, kad jos turėtų būti, e, nes esate paskirtasis komisijos narys atsakingas už kaiminysės politiką. Norėčiau išgirsti jūsų mintis. Ačiū. Žmogaus teisės yra labai e, svarbios, nes įtvirtintos ir ES veikimo sutartyje, tai aiškiai išdėstyta antrame straipsnėje. Mes e, vykdydami savo tarptautinius veiksmus, tai irgi atsižvelgiame. Norėčiau atsakyti jūsų konkretų klausimą. Yra e, būtina stiprinti pilietinę visuomenę. Yra būtina ginti žmogaus teisės, užtikrinti nuomonės laisvę, e, teisingumo sistemos skaidrumą ir nepriklausomumą. Visa tai turėtų būti siema ir su žiniasklaida. ES pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama ir socialinių medijų arba socialinės žiniasklaidos klausimui. Kai kurie kanalai tam skiria per mažai dėmesio. Mes turime daryti viską, ką galime, tam, kad užtikrintumėm pagrindinę žmogaus teisės. Tai yra būtina tam, kad visuomenė galėtų vystytis Na ir ko gero, čia reikėtų ieškoti ir naujų sprendimų, kaip tai padaryti. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento. Iš tikrųjų, visiškai sutinku su jumis. Reikia stiprinti pilietinę visuomenę. Daugelį tų šalių laisvės yra suvaržytos. Ir norėčiau pasiūlyti jums parengti konkretų planą skirtą žmogaus teisų gynėjų finansavimui tuose šalise. Aš turiuomenį arabų pavasario valstybės, kurios iš, vis dar išlieka sunkioje padėtyje šiuo metu. Taip, ši problema yra tikrai aštri. Turėtumėm ieškoti partnerius, su kuriais galėtumėm palaikyti dialogą, nuseklų dialogą. Mūsų kaimininės šalis, tiksliau, jose gyvendantis gyvenantys studentai gali e, pagal Erasmus programą atvykti į Europą ir čia studijuoti, tokiu būdu susipažinti ir su europinėmis vertybėmis. Ir paskui įgytą patirtį jie gali panaudoti savo kilmės šalise. Jūs paminėjote ir arabų pavasarį, tos, tų šalių žmonės nėra neišsilavinę, jiems tiesiog trūksta užimtumo perspektyvų. Labai svarbu, kad išsilavinęs jaunimas rastų perspektyvų savo šalise, ten pasiliktų. Svarbu, kad matytų ekonominę perspektyvą savo kilmės šalyje. Visą tai tarpusavėje susiję. Dėkoju. Thank you, Chair. Uh, Commissioner. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nariai. Stebime e, precedento neturinčius saugumo grėsmių iškilimą kaiminystėje, pietų ir rytų kaiminystėje. Kaip Jūs e, vertinate saugumo ir gynybos politiką ir misijas, kurių tikslas at, būtų atkurti stabilumą saugumą ir taiką mūsų kaiminystėje. Ar jūs manote, kad plėtros politika gali suvaidinti kokį nors vaidmenį šiame kontekste, tapti paskatą? Is... O ne fatiga. Manau, kad šį klausimą turėtumėte užduoti poniai Mogerinį kitą savaitę. Žinoma, kalbant apie kaiminystės politiką, noriu pasakyti, kad mes bandysime, kiek tai manoma, kaiminystės politikoje panaudoti turimas priemonės klaus, su saugumu susijusiems klausimams spręsti. Tačiau tai reikės dar toliau padirbėti šioje srityje, Aš netmetu galimybės, kad tai bus susiję dalykai ir kad drauge remsime papildomas priemonės, kurios bus kaip papildomas veiksnys. How are you going? Kaip, kaip užtikrinsite kad sutartis dėl gilios ir išsamios e, laisvos prekybos sutarties su šalimis, tokiamis kaip Ukraina, e, Gruzija ir Moldova, būtų įgyvendinamos sklandžiai ir be galimų trūkdžių. Negaliu nuspėti ateities, tikriausiai, jeigu galėčiau, čia nesėdėčiau, bet galite nebejoti, kad padarysiu viską, padarysime viską kaip visad kad įgyvendintumėme sutartis, kurias esame sudarę su mūsų partneris. Jei to nepavyks pasiekti, pasidarysime atitinkamas išvadas. Bet iš principo aš esu mm, tikras dėl to, nes žinau, kad darybos truko daugelį mėnesių ir darybos buvo ir suvokimo procesas buvo gyvendintos reikalingos reformos. Ir todėl nebejoju, kad mums pavyks jas įgyvendinti. Galbūt jūs turėjote omeny politinę įtaką, tačiau jau, tai jau kitas dalykas ir noriu patikinti jūs ir jūsų kolegas dėl to, kad bendryje išliks tvirta ir pasirengusi laikytis sutarčių e, tuo pavydalu, kokiu dėl jų buvo susitarta. Ponas Lengė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pona Han. Aš irgi norėčiau e, pateikti klausimą dėl susitarimo su Ukraina. Tiksliau turiu trejata klausimų. Visų pirma, Ar jūs galite patvirtinti, kad Europos komisija Europos parlamentą informuos įprastiniais kanalais apie visus svarbus klausimus, o ne tai, kad Europos parlamentas iš žiniasklaidos sužinos, e, kad kažkas pasikeitė. Antra, ar ateityje komisija teikdama savo pasiūlymus E, pavyzdžiui, dėl priekybinių sustarimų įtrauks ir žmogaus teisų nuostatas. Na ir trečia, partnerystės susitarimas su Ukraina, ko gero, neturėjo labai aiškios strategijos, kokias e, pamokas išmoko komisija ir kaip įketina jas panaudoti, pavyzdžiui, kitur e, viduržėme jūros pietuose. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad niekas nesidžiaugia dabartinę padėtimi. Antra vertus, mums reikėjo kažkokios tai veikiančios priemonės tam, kad pasiektumėm paliaubas. Aš darau prielaidą, kad tai nebus, netaps rutina, ne, nebus precedentinių atvejų, kad paskutiniam tai reikės daryti kažkokius pakeitimus, kurių mes nenorime. Tai buvo išskirtinis atvejis, išskirtinė situacija. Ir tokia išskirtinė situacija pareikalavo būtent tokių priemonių. Uh, ir nebuvo galima užtikrinti abipusios komunikacijos tarp mūsų. Dėl kitų jūsų klausimų, antro klausimo, pavyzdžiui, negalėčiau šiandien plačiau pasisakyti. Ir koks ten dar trečias klausimas buvo? Aš tai ravausi dėl to, e, kokias pamokas buvo galima išmokti. Ponas Han, uh, Na, dėl priekybos susitarimo įsigaliojimo atidėjimo, atidėjimo. Aš nematau jokių priežasčių, dėl ko reikėtų nutolti nuo mūsų pasirinktos strategijos. Iš esmės, kalbame apie procesą, kuris truko ne vienerius metus. Tai buvo procesas, kuris vedė prie šio susitarimo. Aš tikiuosi, kad jau po poros metų matysime to susitarimo gyvendinimo pasiekmes, gal net ir anksčiau. Dėl intensyvesnių priekybos santykių pavyks užtikrinti, geriau užtikrinti taiką ir stabilumą kitose šalise. Ačiū. Uh, uh, Gerbiamasis uh, paskirtasis komisijos nariai, pirmiausia, noriu palinkėti Jums sėkmės dirbant šias labai sudėtingas, einat šias sudėtingas pareigas, nes turėsite mūsų priešus paversti mūsų draugais. Aš turiu labai paprastą klausimą. Ką Jūs ketinate daryti tam, kad sustiprintumėt mūsų energetinį nepriklausomumą? Uh, E, ir ką darytumėt tam, kad Ukraina taip pat galėtų užtikrinti energetinį priklausomumą, galėtų pati pasirinkti, ką jai daryti, e, ne, ne šan, be jokio šantažo. Ir antras klausimas. Ar jums netrodo, kad ir mums reikia Taip pat energetinio nepriklausomumo tam, kad mes galėtume be Rusijos šantažo patys rinktis, ką daryti rytų kaiminystėje. Pirmiausia, e, būdamas atsakingas už regioninę politiką, aš parengiau naujus, e, naujas taisyklės e, susijusias su reikalavimų aktyviau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir didinti mūsų energetinį efektyvumą tam, kad mes galėtume sustiprinti Europos nepriklausomybę nuo išorės energijos e, šaltinių. Tai buvo e, e, viena iš man patikėtų užduočių, kiek aš ją supratau, ir aš manau, kad energetika negali būti naudojama kaip politinė priemonė. Ir antra vertus turime pripažinti, kad mūsų energijos poreikiai yra Europos silpnoji vieta. Todėl mums reikia įvairinti e, tiekėjus, šaltinius, tam, kad mes galėtume ją gauti iš įvairių vietų ir kad galėtume taip pat gauti įvairių rūšių energijos. Tai atitinka mūsų gairės, kuriuose kalbama apie naujas, e, naujus tiekimo maršrutus ir, pavyzdžiui, Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Ji vaidina svarbu vaidmenį ne tik ES, bet ir e, padeda mums sujungti ES su kitomis šalimis. Dabar apie Ukrainą. Ukraina veikia tie patys veiksniai, kuriuos aš ką tik apibrėžiau. Mes norime, kad Ukraina būtų ne, labiau nepriklausoma. Mes jau pradėjome tiekti dujas panaudodami reverso technologiją. Ukrainos uh, energetikos rinka galėtų būti skaidresnė tam, kad e, ji būtų patrauklesnė Ukrainos bičiuliams Europoje. Dėkoju Jums, ponė Brok, ponė Hanna. Dvi pastabos ir dvi, du klausimai. Pirmiausia, aš manau, kad Jūsų patirtis e, e, dirbant. De, tvarkant regioninius santykius, padės jums geriau rūpintis kaiminystės politiką ir plėtra. Toliau galvodamas e, apie tolesnę plėtrą, galiu pasakyti, kad jums bus nelengva yra bus įrodyti e, kitoms šalims, kad ES dar išlieka sektinų pavyzdžių. Jūs neminėjote savo e, išžanginėme pranešime Bosnijos ir Hercegovinos. Uh, Ir aš norėčiau jūsų paklausti būtent apie šią šalį. Kaip jums atrodo, kaip situacija klostysis po spalį vyksančių rinkimų? Ir kaip uh, uh, jūs sieksite užtikrinti tenai žmonių pagrindinės teisės? Ir antras klausimas, kaip jūs padėsite prezidentui Porošenko uh, Uh, atstatyti uh, rytų Ukrainos uh, apskritis, užtikrinti, kad jos neiškristų iš Ukrainos. Dėkoju, man atrodo, kad tai yra puikus pasiūlymas. Aš manau, kad decentralizacija iš principo yra geras daug žadantis ir dažnai sėkmingas požiūris, nes de decentralizacija leidžia regionui pajusti, kad, jis, jam, kad jisai valdo situaciją. Taigi iš esmės man atrodo, kad decentralizacija galėtų padėti spręsti e, tai, e, dabartinį konfliktą. Dabar apie Bosniją ir Hercegoviną. Rinkimai vyks spalio 12 dieną ir Atsakydamas, man atrodo, į pirmą klausimą aš jau pasakiau, kad aš ketinu tenai iš karto nuvažiuoti tam, kad galėčiau užmėgsti ryšius su pagrindiniais žaidėjais šioje šalyje, kad mes su jais galėtume aptarti, ką reikia padaryti. Iki šiol pažanga buvo gan menka ir aš manau, kad mes turėtume atsisakyti Daytono e, logikos ir e, pradėti taikyti Bruselio logiką. Galėčiau taip viską apibūdinti, nes dabartinė situacija priimti mums yra e, neįmanoma. Dėkoju, panė pirmininkė. Komisijos nariai, puikiai popietė. Ankstesnė komisija min, kalbėjo, kad teisingumas ir kiti reikalai, kurie eina 24-23 darybinių skyrius, yra pagrindinė dėryb, prioritetinė dėrybų metu. Ir ar jūs laikysitės tokios pat strategijos? Ir antras klausimas. Jūs kalbėjote apie Europos parlamentą ir apie dialogą politiniais klausimais ir tais atvejais, kai reikės teikti finans, finansinę pagalbą. Kaip jums atrodo, Ar galima būtų atsižvelgti į e, mūsų dialogo išvadas, e, rengiant komisijos planus? Dėkoju Jums už e, Jūsų šiltus žodžius. Be abejo, aš esu įsitikinęs, kad jei mes sutelksime savo pastangas, galvosime kartu, tuomet galėsime regione pakeisti situaciją. Kai buvau atsakingas už regioninę politiką, aš pasikaupiau nemažai patirties gyvendinant konkrečius projektus. Ir aš manau, kad ateityje taip pat reikėtų visą dėmesį, daugiau dėmesio skirti konkretiems uh, projektams, kurie padeda mums e, e, sujungti Europos Sąjungą su Vakarų Balkanų šalimis. Jeigu, pažiūrėjau, kalbame apie transporto, e, energetikos jungtis ir energijos tiekimą, čia aš manau, mes galime protingai E, siekti savo tikslų, skiriant e, atitinkamas finansinius išteklius ir kartu kurti konkrečius rezultatus, e, kuriuos pamatys ir pastebės žmonės regione. Ačiū. Paskirtasis komisijos nariai, taip pat linkiu sėkmės jums. Europos parlamentas nekarta rekomendavo šalims su ES aspiracijomis užtikrinti demokratijos viršenybę ir įstatymo viršenybę, ypač kalbant apie e, komunistinės praeities šalis. Ar jūs sieksite susitaikymo su istorinė patirtimi tose šalise, pavyzdžiui, Serbijai rekomenduojant atverti archyvus ir užtikrinti nes tose archyvose yra informacijos apie rimtus žmogaus teisų pažeidimus ir tai yra mūsų Europos paveldo dalis. Ka, kaip Jūs vertinate iliustraciją, dėl kurios e, buvę komunistinių režimų lyderiai ne, negali užimti svarbių postų viešajame sektorė netgi praėjus 25 metams po tų įvykių, turiuomenį KGB archyvus esančius Maskvoje? Uh, aš suprantu, ką Jūs sakote, e, kokia yra Jūsų pozicija, Europos parlamento pozicija ir aš be abejonės tuos klausimus įtrauksiu į dėrybas. Bet noriu dar kartą pabrėžti, kad turime vengti selektyvaus teisingumo. Turime siekti vienodai ir skaidriai elgti su visais. Tačiau, žinoma, reikia spręsti ir e, klausimus susijusius su istorija, su praeitimi. Ir e, tikrai yra pagrindo parengti pasiūlymą šiuo klausimu ir reikia jį tinkamai parengti. Ačiū, ponė Han. Turiu klausimą apie padėtį Serbijoje. Ponas Siūlė prieš keletą mėnesių lankėsi Belgrade ir e, Jis mano, kad šaliai reikia siekti ekonominių reformų, užtikrinti įstatymo viršenybę bei kovoti su korupcija, e, reorganizuoti valstybės e, valdymą ir normalizuoti padėtį Kosove bei užtikrinti susitaikymą regione. Ar jūs pritarėte pono Fiulės vertinimams šiame regione ir e, reformų procesui Serbijoje? Ačiū. Pastaraisiais mėnesiais Serbija pademonstravo rimtą nusiteikimą ir pasiryžimą. Naujoji vyriausybė pradžioje turėjo įsibėgėti, tačiau e, dabar tikrai matosi, kad ji yra pasirengus rimtai dirbti. Aš tikiuosi, kad kai tik naujoji Kosovo vyriausybė bus sutvirtinta, tuomet bus galima atnaujinti darybas ir politinių lygmenių. E, ekspertų pareigūnų lygmenių darybos vyko visą laiką. Laimėjai. Tačiau reikia ir politinio palaikymo. Ir 35-ojo dėrybinio skyriaus atidarimas yra svarbus dalykas. Yra kitų apčiuopiamų pavyzdžių, kodėl mums reikia daugiau laiko plėtros dėrybose, kad užtikrintumėme, jog viskas būtų praktiškai įgyvendinta. Nepakanka vien parengti naują teisės aktą, kuris, egzis, kuris būtų patvirtintas. Reikia jį suvokti ir jį m, mm, perkelti į praktiką, kad galėtume pamatyti jo rezultatus. Ir, o tam reikia laiko. O vertinant Serbiją dabar, aš tikrai m, mm, turiu daug pasitikėjimo to, tą šalimi. Ačiū. Paskirtasis komisijos nary, turiu Jums keletą klausimų apie Serbiją. Priešingai nei kitos šalis kandidatės, Serbija vienintelė nesėmė priemonių Rusijos atžvilgių. Kaip įtikinti šią šalį ir kitus sekti ES, pavyzdžiui, panašioje situacijoje ar kitose situacijose? draugės su e, vyriausia įgaliotinė užsienio reikalams. Jūs vadinsite svarbiausią vaidmenį dialogė su Serbija ir Kosovu. Ar jūs turite strategiją Kosovui, atsižvelgiant į dabartinę krizę, kurioje šalis bando sustiprinti vyriausybę? Penkios šalis dar nepripažįsta Kosovo. Noriu paklausti, ar jūs naudositės Ar jūs bandysite tarpininkauti Bosnijoje ir Hercegovinoje prieš rinkimus, ar rengėtės bendarbiauti su, su tos šalies politinėmis partijomis, kad būtų įgyvendinti reikaliniai konstituciniai pakeitimai, ar jūs laikysitės kitokio požiūrio? Ačiū. Dėl Serbijos. Jūs sakėte, kad Serbija neprisijungia prie ES pozicijos. Na, Tai yra klausimas, apie kurį reikėtų ir toliau diskutuoti. Tam reikia laiko. Negalime per vieną naktį pasiekti tvarių rezultatų. Be abejo, ir Serbijos vyriausybė turi ir turės dar kartą viską apmastyti. Jeigu Serbija norės siekti narystės, tai e, turės e, siūsti ir mums tam tikrus signalus. Na ir paprastai nuo pačios šalies kandidatės priklauso, per kiek laiko baigėsi dėrybos. Dėl Kosovo aš manau, kad čia jau įsivyravo tam tikrą dinamiką. Likščiol e, penkios šalis dar nepripažino Kosovo. Aš manau, kad čia situacija irgi šiek tiek keičiasi. Vyksta darbas, toliau mes jį tęsime, tiek aš, tiek ir vyriausiai galiotinė, norėtumėm, kad šis darbas gautų naują pagreitį, kol kas situacija nėra tenkinanti. Na, o dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tikrai tai yra labai aktualus ir man klausimas. Dabartinė situacija, kai jau daugelį metų nėra pasiekiama jokia pažanga, yra tikrai nepatenkinama. Po to, kai ES įstojo į, Kroatija įstojo ES, Ko gero reikėtų siekti glaudesnio bendradarbiavimo ir su kitomis šalimis tame regione, pavyzdžiui, transporto srityje. Na ir galų gale gali susiklostyti tokia padėtis, dėl kurios padidės, pagerės ir uh, E, politiniai aspektai. Iš tikrųjų dabartinė situacija nėra tenkinama, kaip kad jūs teisingai pastebėjote. Pone paskirtasis e, e, komisarė, iš tikrųjų Europa labai daug galvoja apie tai, kas vyksta rytuose, bet man atrodo, kad mes pamirštame ir pietus. Prieš per keturios pastarosius metus 20 procentų sumažėjo mūsų investicijos į, į šalis esančias į pietus nuo mūsų sienų. Uh, Mes žinome, kas ten vyksta, Lisabonos procesas, kuris prasidėjo 2008 metais, buvo pradėtas, bet e, niekas nėra daroma. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate daryti tam, kad Europa nesisakytų savo pietų kaiminių, nes e, e, dabar BRICS ir ypatingai Kinija aktyviai veikia tame regione, o mūsų iš tenais išstumia. Ir man atrodo, kad atėjo laikas imtis kažkokių iniciatyvų. Ar jūs galvojate apie galimybę e, pasiekti atitinkamą pusiausvyrą tarp mūsų rytų ir pietų kaiminystės? Ir e, kaip jūs ketinate veikti viduržymį jūros regione, kuris šiuo metu išgyvena daug sunkumų? Aš visų pirma, jums kurie esate salėje ir tiems, kas yra už šios salės ribų, norėčiau pasakyti štai ką. Mes žvelgiame į rytus. Visiškai neseniai atsakiau į pono Predos klausimą apie tai, ar aš esu daugiau plėtros komisaras ar e, kaiminystės politikos e, komisaras. E, Dar kartą noriu pabrėžti e, štai ką. Visos tos šalis, kurios yra prie ES, nusipelno mūsų dėmesio. Kaimininių šalių padėtis tiesiog įtakoja ir mūsų pačių padėtį. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pabėgėlius rautus. Antra vertus, reikėtų nepamiršti ir tų šalių turimo potencialo, taip pat ir ekonominė prasme. Tam irgi reikia skirti dėmesio. Patys turėtumėm būti suinteresuoti ir spręsti žmogaus teisų klausimus, užtikrinti orų žmonių gyvenimą, e, teisę toms šalims pačioms apsispręsti. Kaip jau sakiau, mes patys e, turėtume būti tiesiogiai tuo suinteresuoti. Buvo anksčiau kalbėta apie tam tikrą ugnies žiedą. Aš esu įstikinęs, kad vis dėlto mums pavyks daugelį atvejų tą ugnį užgesinti. Ir priešus paversti mūsų draugais, tą patį galėčiau pasakyti ir apie viduržėmio jūros regioną. Questions. Kad teisės komisijos nariai, mano klausimas yra susijęs su Turkija. Uh, Blokuojami yra blokuojamas darygos dėl kai kurių skyrių, e, teigiama, kad vykdomas rankaros protokolas ir 2012 metais komisaras Fiulė pradėjo pozityvę darbo tvarkę tam, kad būtų siekime pažangos darybose. Aš norėčiau, kad jūs vertinumėt e, tą, tą, e, tą darbo tvarkę ir Ar jūs pasisakote už tai, kad būtų pradėtos, dėry, e, būtų pradėtos dėrybos dėl naujų skyrių tam, kad galima būtų atkurti ES įtaką tame regione, kuri labai smarkiai sumažėjo pastaruoju metu? Antras klausimas susijęs su plėtros generalinio direktorato struktūra. Po, po to, kai Turkijos ir uh, Sirijos e, darbo grupė uh, buvo Atsiprašau, kai, kai e, turkiško ir e, e, graikiško Kipro grupės buvo, buvo pakeistos, kaip jūs ketinate siekti Kipro susivienijimo? Man atrodo, kad komisijos nario ponio Fulė požiūris buvo teisingas jisai nėra patenkintas e, iki šiol padaryta pažanga, bet e, vis tiek e, taikomas požiūris yra teisingas, aš manau, ir manau, kad mes turime jo laikytis ir toliau. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad Turkijos valdžia dabar turėtų kažką daryti. Mes nustatome labai aiškias sąlygas, mes turime labai aiškius susitarimus, Ankar, Ankaros protokolą ir tol, kol sąlygos nėra įvykdytos, mes e, e, vis dar e, negalima pradėti dėrybų dėl naujų skyrių. Ką tik buvau susitikęs su naujojų ES reikalų ministru. Jisai prieš porą dienų pateikė uh, strategiją, kurioje e, kalbama apie būtinybę pradėti iš naujo darybą, darybų procesą su ES. Dar turime palaukti to, to, to, to strategijos gyvenimo rezultatų, bet vienaip ir kitaip Turkija turi imtis konkrečių žingsnių tam, kad mes galėtume ją pasitikėti tam tikrą prasme. Ir tam tikrą prasme mes galėsime da, o, pamatyti, ar galime pasitikėti Turkiją tik o, po to, kai praeis kažkiek tai laiko. Bet naujų galimybių pradėti dėrybas dėl naujų skyrių dar yra. Dabar dėl naujų, naujos organizacinės struktūros, aš manau, kad reikia dar palaukti. Po to, kai už Kiprą atsakinga darbo grupė buvo pervesta į uh, E, regioninės, e, regioninės politikos generalinį direktoratą, e, ji nedings, ji ir toliau dirbs, ji turi nemažai patirties ir gali atsitikti taip, kad tai bus dar viena galimybė uh, mums skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp dviejų Kipro dalių ir taip siekti jo susivienimo. Pone Han, Mus labai neramina labai nestabili situacija gazos ruožė ir tikrai katastrofiška humanitarinė situacija tenais. Pirmiausia, ar jūs turite kokį nors pasiūlymą dėl konkrečių veiksmų tam, kad ES galėtų daryti įtaką Izraeliui? Ir antras klausimas, kaip galima būtų užtikrinti, kad ES Palestinai teikiama pagalba būtų naudojama žmonėms padėti? Ir trečias dalykas, ką Jūs manote apie idėją sukurti humanitarinį koridorių iš uh, Kipro ir ką Jūs manote apie Obam Rafah? Šios klausimus Jūs turėtumėt pateikti poniai Mogerinį. Ne, tai nereiškia, kad aš kratausi atsakomybės, bet aš manau, kad jūs iškelti labai politinė svarbia jų, e, prasme jautrius klausimus ir ponia Mogherini, Mogherini turėtų tai-, tai atsakyti. Mes turime panaudoti savo kaminystės politikoje numatytas priemonės tam, kad galėtume pagerinti situaciją. Tam, kad įspręstume e, situaciją. Apie tą koridorių Manau, kad mes turime daryti viską, kad e, prekes ir kiti daiktai galėtų patekti pas žmonės gyvenančius gazos ruožę. Tai yra susitakinimo proceso dalis, bet vėlgi mes turime koordinuoti savo veiksmus ir šiam darbui vadovauja ponia Mogerinė. Vėlgi, dar kartą sakau, nesikratau atsakomybės, bet aš galiu Jums pasakyti, kad tai, ko gero, yra vienas, bus vienas iš pavyzdžių, kai mes galėsime su kolegiai bendradarbiauti sėkmingai. Ehm, eh, Ačiū pirmininkė. Žodžio laisvė, spaudos laisvė yra viena iš, iš ankstinių sąlygų pradėti stojimo dėrybas Ir buvo kalbėta jau apie tai. Tai būtina, norint užtikrinti demokratiją. O pastaraisiais metais stebime labai neraminančias tendencijas šalise kandidatėse, vakarų Balkanuose ir Turkijoje spaudos laisvė patiria suvaržymus. Žodžio laisvė ir, inform, ir nepriklausomos žiniasklaidos informacijos laisvė taip pat yra varžomos. Nebejoju, kad Tai yra svarbios e, dėrybų sąlygos ir kriterijai. Sakėte, domėsitės tą situaciją. O kalbant apie konkrečius žingsnius ir spaudimą, ką darysite, kad šios laisvės išliktų sąrašo pritėtų viršuje dėrybose su tomis šalimis? Ką galite padaryti, kad ištrauktumėte iš tų šalių pasižadėjimus dėl artimiausio laiko tarpio? Um. Aš manau, kad mes išmokome savo pamokas. Ir visų pirma, ir atidarysime atitinkamus skyrius, dėrybas dėl atitinkamų skyrių, kur kalbama apie teisinę valstybę, nuomonės laisvę, teisingumą, nepriklausomumą, skaidrumą. Mes išmokome savo pamokas, kaip jau sakiau, tą pačią metodiką mes taikome ir Jotkalnyjai bei Serbijai. Šie dėrybiniai skyriai bus paskutiniai, kurie bus uždaryti. Ir čia reikia dar kartą paminėti, kad Darybų eigoje siekiama dviejopo tikslo. Pirmas tikslas yra įstojimas, Na, o antras tikslas e, - tam tikri pasikeitimai pačioje šalyje. Aišku, ir čia vėlgi viskas priklauso nuo pačių šalių, kaip sparčiai jos sureaguos į aiškius ES reikalavimus ir nuo to galų gale priklausys e, per kiek laiko, kaip greitai tos šalis taps ES dalimi. Pažiūrėkime, ko trokšta tos šalis, jų visuomenė. Tikrai pastebimas aiškus noras, kiek įmanoma greičiau prie mūsų prisijungti. Ir aš manau, kad tai pati stipriausia spaudimo darimo priemonė, kokią mes tik tais galime turėti. Komisažų nezaležinė. Labai ačiū, sako ponas Jurek. Mes esame nuolat tikinami, kad siekiame gerų ketinimų, bet pasižiūrėkime, kas darosi su Rusija. Ar tai reiškia, kad mes turėtumėm kiek įmanoma greičiau, turėtumėm priimti šalis kandidates į ES, tai irgi būtų tam tikras atsakas Rusijai. Vis dėlto, ar mes pasiduosime Rusijos spaudimui? Uh, Jeigu taip, tai tuomet Rusija ir toliau darys dar didesnį spaudimą mūsų kaiminystės politikai. Ir dar vienas klausimas dėl jūsų likščiolinės veiklos komisijoje. Kaip Jūs vertinate ES piliečių iniciatyvą One of Us, vienas iš mūsų? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, Ponas Hanna. Aš manau, kad visų pirma yra svarbu konstatuoti štai ką. Atskirų šalių suverenitetas, jų reiškia, kad e, pačios šalis nusprendžia, kokiu keliu nori eiti. Mes turime savų interesų. dėl šalių kandidačių. Tos šalis yra mūsų kaimynės. Priklausomai nuo mūsų interesų mes imamės ir atitinkamų priemonių. Tas faktas, kad šalis kandidatė iš mūsų jau gauna tam tikrą finansavimą skirtą šalies modernizavimui, priderinimui, priartinimui prie ES. Tai yra tam tikras patrauklus dalykas. Priminėti tokius sprendimus, kurie būtų orientuoti į Europą. Buvo primti sprendimai padėti tam tikroms šalims eiti link Europos arba eiti šalia Europos. Mes e, norime tokiam šalims padėti vykdyti infrastruktūrą, plėsti infrastruktūrą ir paversti jas e, šias šalis ES e, partnerėmis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Panas Gerke. Ačiū pirmininkė. 2007-2013 metais buvo skirta maždaug apie 2 milijardai eurų kaiminystės politikai. Kaip tos lėšos buvo panaudotos? Ar yra kažkokių tai įrodymų laikotarpį nuo 14 Iki 20 metų yra numatytas finansavimas, kuris sudaro 14,5 milijardo eurų. E, noriu pasirauti, kaip konkrečiai atrodys bendradarbiavimas e, ties sienomis. E, balandžio mėnesį buvo pasirašyta Vaimaro deklaracija, ką jūs ketinate daryti, jei gyventinamas. dar noriu pasirauti, kaip bus panaudotos tos lėšos. Tiesiogiai žmonės juk jų negaus. Ar bus kuriamos naujos darbo vietos, užtikrinamas didesnis saugumas. Gal galėtumėte pasidalinti su mumis e, savo viziją? Ačiū. Atsakydamas jūsų klausimą pasakysiu štai ką. Šiandien aš jau minėjau, kad visos mūsų kaiminės uh, rytuose ir pietuose dalyvauja Erasmus programuose. Tų šalių jaunimas e, dalyvauja Erasmus programoje ir ta programa iš ties yra sėkminga. Aš minėjau ir kitus veiksmus, kurių imamės. Mes e, stengiamės pagerinti ekonominę situaciją atskirose šalise turime ir savų interesų. Yra e, kuriamos darbo vietos, bet negalime sakyti, politika tiesiogiai sukuria e, tiek ir tiek darbo vietų. Mes e, turime sukurti atitinkamas sąlygas įgyventindami savo programas. Mums yra reikalinga ir pilietinės visuomenės program, parama įgyventinant programas, imantis iniciatyvų. Yra tokių projektų, kur, kurių pagalba skatinamas ekonomikos augimas, išlaikomos arba naujai kuriamos darbo vietos. Taip galėčiau atsakyti į jūsų pirmą klausimą. Toliau antras klausimas. Iš tikrųjų yra kontroliuojama, kaip lėšos panaudojamos. Kartą per metus, nežinau, ar jūs asmeniškai, ar jūsų kolegos svarsto biudžeto patvirtinimo klausimą. Įvairios ES institucijos kartą per metus yra labai kruopšiai patikrinamos. Ta patikrinimą atlieka auditorumai ir paskui paskelbia ataskaitą. Ta galiu pasakyti ir apie vystimosi pagalbą. Aišku, ne visos lėšos panaudojamos teisingai. Tam tikra dalis panaudojama neteisingai, bet ta neteisingai panaudojama dalis yra nedidelė. Visą laiką reikia atsižvelgti ir į konkrečias aplinkybės. atskirose šalise finansavimo programavimas e, priklauso ir nuo to, kaip vyksta strateginis dialogas. Aš e, laukiu ir jūsų komentaro apie tai, kaip turėtų vykti tas finansavimo programavimas. Aš e, jau galiu pasinaudoti savo patirtimi regionės plėtros rytyje ir ketinu tai padaryti. Thanks, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie Ukrainos ir pinigų. Kaip žinote, Ukraina gauna finansinę paramą, kuri sudaro maždaug 11 milijardų eurų, numatyta tiek e, ateinantiems metams lėšos iš ES biudžeto bei tarptautinių finansinių institucijų. Noriu paklausti, kaip jūs ir ES užtikrinsite, kad finansinė parama Ukrainoje būtų panaudojama laikantis geros valdysenos principų, kad auditoriams netektų e, kritikuoti paskui to panau, paramos panaudojimo. Negaliu duoti jokių garantijų, kad tai bus. Bet noriu dar kartą Jūs patikinti, dėl štai ko. 11,7 milijardai eurų numatyti keletui metų ir tai lėšos ne vien iš Europos institucijų, taip pat ir Pasaulio banko, kit, įvairių finansavimo šaltinių. Ir kiekvienas iš tų donorų turi savo priemonės, kurių pagalba gali stebėti, kontroliuoti ir atlikti auditą, kaip panaudotos uh, E, suteiktos lėšos. Tas pats pasakytina ir apie lėšų gaunamų iš ES šaltinių panaudojimą. Mes turime savo priemonės ir Europos lėšos skirtos kaiminystės šalims paprastai yra skirstamos per mūsų e, delegacijas ir tos delegacijos bendradarbiauja su organizacijomis, institucijomis vietoje. Kartais tos lėšos ateina per tarptautinę organizaciją. Yra daug patikrintų būdų e, viską paskui kontroliuoti. O kalbant apie rytų Ukrainą, tai čia mūsų laukia naujas iššūkis ir tai dar turėsime pažiūrėti, kaip viskas organizuoti ten. Ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Pone Hanai, jūs e, skiriamas į istorinės svarbės postą ir jums suteikiama strateginės svarbos atsakomybė. Niekada anksčiau Europos kaiminysė nebuvo tokia nestabili ir besikeičianti. E, komisijos narys Štefan Filė, kuris buvo atsakingas už šią sritį, padarė labai daug, kad kaiminystės e, srityje būtų pasiekta konkrečių rezultatų, nekalbant apie e, susitarimus. Jei būsite patvirtintas į šį postą, ar jūs uh, E, sieksite, kaip jūs sieksite sėkmės, kad užtikrintumėte, jog komunistės e, priemonė eitų priekin? Turiu klausimą apie santykius su Rusija. Santykiai su Rusija yra labai sudėtingi ir stumetis į nevilti. Rusijos elitas yra užsidaręs Kremliaus sienose. Ką darysite, kad e, išjudintumėme Rusijos pilietinę visuomenę ir paspartintumėme bendradarbiavimą su uh, paprastai žmonėmis ten. Atsakydamas į pirmą klausimą, noriu pasakyti, kad manau, jog pasirengimas plėtros rytyje, šalių kandidačių pasirengimas E, ir, ir sėkmės, darbo šiame poste sėkmės kriterijus būtų, jei pasitraukus man iš to posto, kuri nors šalis įstotų iš karto į ES, bet jeigu pavyktų pastumti iš mirties taško užstrigusias darybas su kuria nors iš šalių, tai jau būtų didelis dalykas. Žinome, kad bet koks veiksmas yra, bet koks uh, E, žingsnis gali būti laikomas didžiu dalyku, kaip sužinome per daugelį metų. Tai gali būti didžiu dalyku žmoniai, tai gali būti didžiu dalyku kuriam nors regionui. Jei pažvelgsime į buvusią Jugoslavijos Respublikos, e, Respubliką Makedoniją, jei pasiekščiau pažangos Bosnijoje, Hercegovinoje, Serbijos, Kosovo klausimo arba Turkijoje, tai jau būtų sėkmės e, ženklas, jeigu ją taip galima įvertinti. Santykiai su Rusija. Dar kartą noriu pasakyti, kad manau, kad svarbu toliau palaikyti ryšius, išlaikyti e, abipusių mainų kanalus atvirus. Manau, kad turime pademonstruoti kolegoms Rusijoje, jog kaiminystės politika, kaip sakiau savo įžanginėme pasisakyme, e, neturėtų būti suvokiama kaip e, bandymas kelti pavojų Rusijai. Manau, visi e, kaiminysės politika turėtų laikyti abipusiai naudinga. Jei mums pavyktų pagerinti santykius, o ties, ir tie santykiai turėtų būti e, pagristi pasitikėjimu, o ne negatyviais jausmais ir įspūdžiais ir tikiuosi, kad aš galėsiu įnešti savo indėlį čia ir padarysiu viską, kas bus mano galioje. Eh, gracias. Eh, señor Hahn, mire usted, tras el oasis árido, Lady Haston. Dėkuoju, ponia Hahn. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiuose klausimuose. Ir mano klausimas bus susijęs su Turkija. Jau daugybę metų mes derame su Turkija ir vis dar daugybė skyrių e, dar yra neuždaryti. Kaip Jums atrodo, ar Turkija iš tikrųjų yra šalis kandidatė. Ir ar galima būtų baigti darybas dėl konkrečių skyrių kuo skubiau, tam, kad galima būtų kažkiek bent jau pasistumėti ta, tas dėrybas į priekį. Ir bendro pobūdžio pastaba. Ar jūsų ne, negastina tai, kad Turkija, ko gero, atsižvelgiant dabartinės aplinkybės, kur kas daugiau dėmesio skiris tam, kas vyksta į rytus nuo jos sienų? Ta... Aš esu pragmatikas. Manau, kad Turkija yra svarbi mūsų partnerė. Na, o Turkijos požiūriu mes e, taip pat esame e, svarbus partneris. Mes daug e, eksportuojame į Turkiją E, iš ES į Turkiją e, patenka daug mūsų investicijų, nemaža dalis mūsų investicijų. Taigi ir Turkija yra suinteresuota išlaikyti gerus santykius su mumis. Kaip žinia, E, procesas e, vykstantis e, su Turkija vadinamas open-ended process. Procesas, dirbinis procesas, kurio rezultatas atviras, neaiškus. Aš tikrai tam skirsiu daug dėmesio. Anksčiau dirbau Austrijos vyriausybėje. Prisimenu, kai prasidėjo dėrybos su Turkija ir kai buvo laikinai uždarytas mokslo klausimams skirtas skyrius, na tai buvo jau tikrai daugiau kaip prieš porą metų, aš manau, kad dialogas su šia šalimi ir toliau turėtų būti tęsiamas. Kaip jau sakiau anksčiau, būtina užtikrinti, e, kad Turkijoje būtų sama pagrindinių žmogaus teisų. Tai turėtų būti mums labiausiai rūpimas klausimas respecto al eje ruso-turco? Dar pakomentuokite Rusijos ir Turkijos santykius. Dėkoju. Ponas Junkeris savo misijos pareiškime, kalbėdamas apie užsienio politiką, pasakė, kad mums reikia penkerių metų ramybės, stabilizavimo. Uh, tai nėra labai geras politinis e, signalas, nes net ir jūsų, jums patikėtų pareigų pavadinime yra paminėta žodis plėtra. Tačiau mes žinome, kad yra dalykų, kurie yra dar svarbesni nei e, politiniai signalai. Šešios šalis kandidatės esančios geografinėje Europoje ir uh, e, nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Jos tarpusavį yra labai glaudžiai susijusios, kur kas labiau nei bet kokios kitos valstybės narės. Ką Jūs manote apie galimybę turėti bendrą požiūrį į šią šalis ir koordinuotą, uh, uh, koordinuotą procesą, kuris padėtų šioms šalims, Vakarų Balkanų šalims įstoti į Europos Sąjungą? Mes turime dėrėti su kiekviena šalimi atskirai tam, kad galėtume paskatinti tokią būtiną pažangą. Taip pat atsižvelgdama savo patirtį, kurią gyjau, būdamas atsakingas už regioninį e, bendradarbiavimą, galiu pasakyti, kad mes sukaupame patirties įgyvendinant makroregioninės strategijas. Mes jau turime Dunojaus e, strategiją ir netrukus turėtų būti taip pat parengta ir Adrius jūros e, strategija, regiono strategija. Ir e, beveik visos šalis kandidatės jau dalyvauja šioje strategijoje. Ir aš manau, kad vienas iš mano tikslų bus e, pagerinti regioninių šių šalių bendradarbiavimą. Bendradarbiavimą tarp tų šalių nes e, Adrijos jūros regionas yra, yra e, platesnis, jis nesibaigė Europos Sąjungos, ties ES sieną. Rumunija, Graikija, visos šios šalis įeina į tą regioną ir aš manau, kad mes turime galvoti apie e, regioninius santykius tarp visų šių šalių ir taip mes galėsime realiai pozityviai prisidėti prie to, kad situacija pagerėtų. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Han. Demokratėjimo procesas ir pagarba žmogaus teisėms. Čia ES yra sukaupusi nemažai patirties. Bet viduržymio jūros regione šiuo metu uh, daugybė žmonių negalite naudoti savo e, pagrindinėmis teisėmis. Pažiūrėkite, kas vyksta Irake, Irane, Sirijoje. Ir mes turime partnerystės susidarimus su šalimis, kurios negerbė pagrindinių vertybių ir kurios nesilaiko e, jungtinių tautų. Ta, e, hartijos ir visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Aš manau, kad tarp jums patikėtų funkcijų eidamas jums patikėtas pareigas, ką jūs darysite tam, kad bendradarbiaudamas su ponia Mogerinė jūs pakeistumėt situaciją. Ir ar galima bus pritaikyti asociacijos sutarties antrame straipsnė numatytą bendradarbiavimo sustabdymo procedūrą, jei situacija negerės? Europos Sąjunga labai, turi labai aiškę poziciją dėl Maroko. Aš nežinau, ką čia dar galėčiau ir pridurti. Jūs kalbėjote, ko gero, apie vakarų Saharos regioną ir žmogaus teisės. Tai čia, um, jungtinės tautas, tai čia, um, būtent jungtinės tautas turi labai aišku mandatą ginti žmogaus teisės. mes tikrai neturėtumėm kištis. Galime padėti, galime nešti savo indėlį tada, kai to reikės. Κυρία Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω ξέρετε ότι εσείς και... Ačiū. Paskirtasis komisijos nariai, jūs žinot ir visi kiti žino, kad mes Europoje galime laisvai judėti, keliauti. Tad gali daryti visi, ne tik nusikaltėliai. Bet yra tokių vietų Europoje, kur nei aš, nei ponas Junkeris, nei jūs, nei dar kas nors kitas ne, negali nuvažiuoti dėl to, kad Turkija neleidžia jums, e, mums ten nu, nu, nuvažiuoti. Aš kalbu apie Famago, Famagustos miestą. Nuvažiuokite tenais. Gal taip e, paskatins visus ieškoti realaus sprendimo e, Kipro problemai spręsti. Tai bus naudinga ir europiečiams, ir Turkijai. Nes reikia surasti sprendimą. Ir tas sprendimas bus naudingas ir Turkijai. Ir e, tuomet niekam nereikės e, e, teisintis, kad ir ta problema, tu, kad tai kažko nedaro, dėl to, kad ta problema neįspręsta. Taip, jūsų paskutinis sakinys labai puikiai viską apibendrina. Dėl jūsų minėto miesto, Famagustas. Aš galbūt šiuo klausimu dar esu naujokas. Turėčiau pasitarti ir su ekspertais, bet manau, kad ko gero reikės ieškoti naujų kelių, naujų būdų. Šiuo metu nekažinka konkretesnio jums galėčiau pasakyti dėl jūsų minėto klausimo, bet jį pasižymėjau. Thank you, Mr. Chair, Mr. Ačiū, panė pirinkė, ponė Han. Aš norėčiau patikoti Jums už tai, kad Jūs labai aiškiai pasisakėte už tai, kad reikia keisti iš esmės kai ką mūsų politikoje, politikoje ypač kaiminystės politikoje. Jūs kalbėjote apie sąlygų nustatymą ir apie tai, kad ES ir e, rytų kaiminystės politikos šalės turėtų suvokti, kad programos yra e, jų. Uh, Vilniaus viršūnių susitarime mes pamatėme, kad šiuo metu e, iškilo e, e, tikros varžybos tarp ES ir, ir dar vienos mūsų kaiminės. Šiandien rytų kaiminystės politika yra paskatina konfliktus tiek mūsų visuomenėje, tiek sukelia problemų mums užsienio santykiuose. ką, kaip konkrečiai jūs ketinate keisti kaiminystės politiką? Ir ar ketinate jūs e, nuvykti į Kijevą ir į, e, į Kišniovą, tam, kad galėtume susitikti tenais su pilietinės e, visuomenės atstovais, nes jie tikis realios pažangos iki 2020 metų. Mene. Ačiū. Tai padarysiu kiek įmanoma greičiau, kai tik galėsiu. Norėčiau aplankyti visas tas išvardintas šalis kiek įmanoma greičiau. Moldova ir Kišiniovas yra e, tikrai labai svarbus kelionės tikslas, turint omeny ir tai, kad e, lapkričio pabaigoje ten įvyks rinkimai. Aišku, viskas, daug kas priklauso nuo šalių, atskirų šalių ir jų visuomenių, dėl to, kokią kokį požiūrį jos norėtų suformuoti ateityje, pavyzdžiui, požiūrį ES atžvilgių. Čia egzistuoja įvairių galimybių ir įvairių sprendimų. Nemanau, kad šiuo metu būtų galima tvirtinti, kad ES uh, užsiema ekspansiją. Ne. Uh, Mes esame pasirengę palaikyti protingus santykius su kaiminėmis šalimis. Yra tokių šalių, kurios nori priartėti prie ES, tai mes tom šalims padėsime, bet kiekviena šalis, suvereni šalis e, turi teisę pati apsispręsti, kiekviena šalies visuomenė pati turėtų nuspręsti, kurią kryptimi eiti. Aš tikiuosi, kad ir Rusija yra pasirengusi vadovautis tokiu pat požiūriu. Tikrai nenorėčiau jokių konfrontacijų. Mes visi turėtumėm būti suinteresuoti ir beje Rusija turėtų būti suinteresuota, kad visame tame regione klestėtų gerovė, laisvė, žmogaus teisės, demokratija. Galų gale visa tai yra viso ko pagrindas. Laimingas žmogus gali nuveikti daugiau, gali sukurti daugiau gerovės. Mes būtent tokios politikos laikomės. Ir tą patį sakysiu ir kitoms šalims. Tik, tikrai tikiuosi, kad pavyks išvengti sankcijų. Vis dėlto, jeigu jos būtų būtinos, tai turėtumėm nesibaiminti ir sankcijų imtis. Tikrai nebūtų primtina uh, kad pažeidinėjamas teritorinis suverenitetas ir mes užmerkiame akis, su to susitaikome. Tikrai tikiuosi, kad vyks tinkamos diskusijos ir kad šis klausimas bus išspręstas be sankcijų. Herr Kommissar, die, Herr Hahn, äh, die Pane Harms, ačiū. Situacija e, rytų Ukrainoje yra tikrai nekokia. Yra baiminamasi, kad e, konfliktas tiesiog bus um, užšaldytas, išaldytas, kaip kad atsitiko uh, Pietuosetijos ar Abhazijos atveju. Ką Jūs apie tai manote? Ką Jūs manote apie tolimesnį sankcijų taikymą? Jūs kalbėjote apie regiono atkūrimą, bet kokiu sąlygu tam reikėtų? Dar turiu vieną klausimą apie kovą su korupcija ir teisinės valstybės stiprinimu Ukrainoje. Euromaidane buvo e, išsakytas e, laisvės troškimas, demokratijos troškimas mes padėjome kitoms šalims e, patiriančioms persitvarkymą. E, ką šiuo atveju galėtų padaryti Europos Sąjunga padėdama Ukrainai? Ich meine, in der Frage der Ost Ačiū. Dėl rytų Ukrainos, man atrodo, kad viskas aišku. Teritorinio suvereniteto Ukrainoje išsaugojimas yra labai svarbus. Prezidentas Porošenko yra pateikęs atitinkamų pasiūlymų, kaip tai padaryti. Taip pat yra ir Minsko susitarimas. Aš manau, kad iš esmės mes einame gerų kelių. Mes vis dėlto matome, kad vėl ir vėl pažeidžiamas paliaubų susitarimas, ypač 30 km ruožė. Mums kaip e, Europos Sąjungai net neegzistuoja joks tarpinis sprendimas, kol nebus atkurtas teritorinis uh, vientisumas ir suverenitetas, mes negalėsime daryti nuolaidų Rusijai. Europos Sąjunga turėtų laikytis aiškios pozicijos. Na dabar jūsų kitas klausimas. Ukrainos prezidentas Porošenko visiškai neseniai pareiškė norys priartinti Ukrainą prie Europos Sąjungos. Šio tikslo vardan e, jis yra pasirengęs vykdyti reformas, kalbėjo apie 15-16 reformų. Tiksliau, kad reformas vyktų 15-16 metais, bet iš tikrųjų tos Ir iš tikrųjų tai, ko gero, yra pats didžiausias spaudimas, kokį mes galime daryti. Jeigu mes, jeigu kitų šalių visuomenė nori prie mūsų priartėti, ieško ryšių su mumis, turime jiems padėti. Matome, kad žmonės Maidane išreiškia labai aiškius ketinimus, siekius, kova su korupcija, didesnį skaidrumą valstybėje ir taip toliau. Danke, Herr Vorsitzender. Pane Liūnačiak, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pono Rados klausimui. Uh, Jūs savo laiške mums nurodėte, kad Junkeris paskelbė, kad per ateinančius penkerius metus jokios plėtros nebus. Nes e, per 10 metų prie ES prisijungia 13 naujų valstybių narių ir visą tai dar reikia suvirškinti kabutėse. Ir čia aš Jums norėčiau pateikti klausimą. Kaip Jūs užtikrinti? užtikrinsite, kad ES piliečiai per ateinančius penkerius metus taip suvirškins tą dešimties metų jau vykusi plėtros procesą, kad mes ir toliau galėsime plėstis? Juk ES plėtra vis dėlto yra vienas iš ES tikslų. Ir dar noriu pasirauti, o ką jūs darytumėte, Jeigu Islandija pareikštų, kad ir ji norinti prisijungti prie ES, nes galbūt jau įvykdžiusi visą akį, ar ir Islandijai liepsime laukti? Ačiū. Na, jeigu Islandija pakeis savo nuomonę, tai tam, tuomet ir pažiūrėsime, ką daryti, per kiek laiko Islandija galėtų įstoti. Su Islandija dar yra neišspręstų problemų, pavyzdžiui, žemės ūkio žuvininkystės srityje, taigi turime tam tikrą erdvę diskusijoms. Jūs kalbėjote apie jau vykusios plėtros suvirškinimą, pasirinkote gana griežtą žodį. Aš manau, kad ES sąjungos visuomenė gali E, didžiuotis įvykusią plėtrą. Jeigu kažkokia tai įmonių grupė taip sparčiai išsiplėstų per tokį trumpą laiką kaip mes, tai būtų ko gero galima prognozuoti, kad tai įmonių grupiai nekažin kaip seksis. Europos Sąjunga per dešimtį metų labai smarkiai išsiplėtė, prisijungė 13 naujų valstybių narių, pasikeitė visiškai struktūra. Pažvelkime į ekonominę situaciją. įmonėje tai reikštų praktiškai bankrotą. Bet mes situaciją suvaldėme. Iš esmės sistema ir toliau veikia. Taigi mes turėtumėm didžiuotis tuo, ką jau esame pasiekę. Ir turėtumėm būti pasiruošę kitam plėtros etapui. Nenaudosiu aš to žodžio suvirškinimui, kaip kad jūs minėjote. Aš kaip už plėtros klausimus atsakingas komisaras manau, kad busimai plėtrai reikėtų atitinkamai paruošti ir mūsų visuomenę. Jiems, žmonėms paaiškinti, kad ES turėtų, yra pati suinteresuota ir toliau plėstis. Ačiū pirmininkė. Komisarė, manau, kad dėl kelių dalykų galime sutarti, kad ES stiprioji vieta yra negrėžtoji gale ir ES gali suvaidinti savo vaidmenį gindama ir puoselėdama pilietinę visuomenę visose šalise. Uh, bet jūsų atsakymuose raštu konstatuojate, kad jūs numatote didės sieki užmėgsti glaudesnius ryšius su pilietinė visuomenė. Bet noriu paklausti jūsų, ką, kaip jūs vertinate pasiekimus iki šiol ir ką jūs manote apie tai, kad daugelis e, Europos kaminsės šalių nekuria pilietinės visuomenės. Turime ne Egiptą, bet yra ir kitų šalių. Ar galėtumėte įvertinti situaciją to, tuo požiūriu ir norėčiau, kad e, daug garsiau kalbėtumėte ES vardu, e, pasisakydamas už tas organizacijas, kurios veikia pilietinės visuomenės vardu. Kalbant apie apie situacijos įvertinimą ir tai, kas pasiekta ir apie tai, e, kas rūpi pilietiniai visuomeniai ir ar jie egzistuoja. Tai Egipte stebėjome naujo įstatymo prieimimą šiuo klausimu, dar turime pasižiūrėti, koks bus to įstatymo poveikis. Norėčiau jūs dar kartą patikinti, kad aš tikrai garsiai pasisakau šiomis temomis. Manau, kad e, ryšių palaikymas su pilietinė visuomenė yra būtinybė, kad užtikrintume pagrindinės teisės. Jei nebus įvairialypės pilietinės visuomenės, niekada nebus, neatsiras demokratija, o tai yra iš, ir tai yra iš ankstinė demokratijos sąlyga. Turiuomenį e, labai įvairią pusę pilietinę visuomenę. Būtent todėl esame skyrę konkretų konkrečių lėšų biudžete pilietinės visuomenės plėtotėjai. Tačiau noriu pasakyti, kad turime įvertinti situaciją ir įvertinti, kaip tos lėšos pasiteisino ir kur reikia siekti pažangos, skiriant ir panaudojant lėšas skirtas pilietiniai visuomeniai, kad užtikrintumėme apčiuopiamą tikrą pažangą. Manau, kad tai bus e, ta, to pasiūlymo dalis, kurio, kurį Junkeris prašė mane parengti dėl kaiminystės politikos e, performavimo. Ačiū, ponė pirmininkė. E, turiu klausimą apie Ukrainą. Ar jūs asmeniškai pasisakote už tai, kad Ukraina taptų visą teisę ES narė? Ar jūs pasakysite, kad jūs apie tai dar nepamastėte, todėl dabar dar negalite atsakyti. Tuomet pakl... noriu pasakyti, kad tų klausimų tikslas yra išsiaiškinti jūsų asmeninę poziciją, o ne komisijos poziciją. Jūsų ankstesniuose pastabose išgirdau, kad jūs apgailestavote stavote apgailestaujate, jog trumpam atidėtas ES Ukrainos asociacijos sutarties įgyvendinimas. Ar iš tikrųjų taip yra, ar ne? Ir galiausiai e, į prieš paskutinį klausimą atsakydamas dėl daugiau šalių prisirinkimo prie ES. Ar jūs sutinkate, kad turtingos valstybės nenori stoti jas, e pavyzdžiui, Norvegija ir Šveicarija, o šalis, kurios nori stoti į ES, yra skurdžios šalis? kurios bus didžiulė našta ES mokesčių mokėtojams. Ar jūs sutinkate su kuriuo nors iš tų teiginių? Ačiū. Galbūt galime apsikeisti vietomis dėl Ukrainos. Aš esu pragmatiškai nusiteikęs. Manau, jog visi, kai kurie iš mūsų ir lankėmės Ukrainoje, buvome Maidano aikštėje ir galėjome įsitikinti, kad yra siekis, kad Ukrainos žmonių dauguma e, nori to ir tą parodė paskutinių rinkimų rezultatai, kad jie nori pratėti prie Europos Sąjungos. Turime e, numatyti tokią įvykių raidą ir padėti Ukrainai konkretaus momento negalime numatyti. Manau, kad prezidentas, šalies prezidentas atstovauja gana realistišką poziciją ir net jei mes rengiamės teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kaip jis sakė, tai reikš, kad, bus reika, kad, kad reikės įgyvendinti daugybę reformų ir jis pasiūlė per, pen, per kitus penkeris šešeris metus iki 2020-ųjų gyvendinti reikalingas reformas, kad tai taptų pagrindu busimai paraiškai narystiai. Tačiau manau, kad mes dar esame toli ne tik nuo tos konkrečios datos. Um, Bet kita vertus yra noras, siekis, Ukrainos žmonės nori priartėti prie ES ir neturėtumėme jų atstumti. Toliau. Mm, atidėjimas sutarties įgyvendinimo. Manau, kad niekas tuo labai nesidžiaugia, tačiau matyt, tai yra priemonė, e, įrankis, kuris padėjo pasiekti ugnies nutraukimo ir iš, o pa, papildomų aukų išvengimas turėtų būti mūsų bendras interesas. Ačiū. Kryžių. Gerbiamas komisarė, kaip jau uh, kiti uh, sakė, uh, dėl Ukrainos krizės uh, visi praktiškai uh, E, nukreipė e, dėmesį tik į rytus, bet pamiršo arabų pavasario valstybės. Tuo tarpu tose, tose valstybėse siaučia didžiulė krizė, pavyzdžiui, Libijoje. Aš manau, kad reikėtų kiek įmanoma greičiau e, spręsti politikas atsiprašau, problemas ir tame regione. Reikia imtis aktyvios politikos. Pažiūrėkime, kas darosi viduržėme jūros pietuose, kiek migrantų paskesta kiekvieną dieną. E, gerbiamas komisarė, kaip jūs ketinate suderinti e, Europos kaimynystės politiką ir darybas dėl plėtros? Kaip Jūs manote, ar visą laiką pakaks ieškoti tik laikinų sprendimų, norint suvaldyti tokią krizę? Ačiū. Aš norėčiau patikinti Jūs, kad mes e, kreipiame dėmesį ir į pietus, nors Arabijo, arabiškas pavasaris ir pasibaigė. Turiu pasakyti, kad mūsų generalinėse direktoratuose dirba ir atitinkamas personalas. Na, iš tikrųjų, galbūt šiuo metu ES visuomenė daugiau stebi rytus, bet komisijos tarnybos, komisijos viduje mes skiriame lygiai tokį patį dėmesį abiejoms šioms kryptims tiek personalo, tiek finansavimo atžvilgiu. Galiu pasakyti, kad tikrai neignoruoju visų tų problemų, kurios yra pietuose. Bet pažvelkime ir į teigiamus įvykius, pavyzdžiui, Tunise, Marokė, kokia pažanga pasiekta, pažiūrėkime, kas vyksta Jordanijoje. Tuo galima pasidžiaugti. Taigi, e, manau, kad tai rodo, jog galime pasiekti ir teigiamų rezultatų, tai reikia nuoseklumo. Aišku, yra ir kitokių pavyzdžių. Jūs paminėjote Libiją. Iš tikrųjų, ten situacija labai skaudi, bet dar kartą aš norėčiau Jūs patikinti. Komisija, aš pats ir kiti komisijos nariai tikrai labai atidžiai stebi e, situaciją kaimininėse valstybėse pietuose. Um, godātais komisārkungs. Godātais komisārkungs. Ačiū, gerbiamas komisārė. Vieninga Europos sąjunga ėmėsi, turėtų imtis ir vieningų ekonominių sankcijų. Solidarumo Solidarumas turėtų būti demonstruojamas ir ekonominių pasiekmių e, prasme. Aš atsižvelgdama į jūsų būsimus įgaliojimus noriu pastirauti, ar jūs imsite kokiu nors priemoniu tam, kad būtų kovojama su neigiamomis sankcijų ekonominėmis pasiekmėmis rytinėse valstybėse narėse. Gal turite kokiu nors instrumentu, kaip būtų galima padėti toms valstybėms narėms įveikti ekonominės problemas? Ačiū. Na, jeigu jūs mane paskirsite komisaru, tai vis dėlto nebus e, mano tiesioginis portfelis. Komisijos kolegijoje vis dėlto mes tikrai diskutavome apie paramą žemės ūkio sektorijoje supratome, kad kai, kur, kai kuriuose sritise ta parama buvo sustabdyta, nes buvo gauta neproporcingai daug prašymų. Jeigu yra kokiu nors akivaizdžių neigiamų pasiekmių, tai be abejo tas klausimas bus sprendžiamas, bet tai jau yra visai komisijai tenkanti užduotis o taip pat ir valstybėms narėms. I have health. Oh, sorry. Uh, Mr. Commissioner, flying here in the airport. Gerbiamasis komisarė, kai aš uh, skridau čia, aš mačiau, kad, kad, kad man buvo, mano vartai užsidarys po trijų minučių. Ar tai, ar, kaip jūs atrodo, jums atrodo, ar tai mane paskatintų judėti grei, greičiau ar ne? Tai jeigu mes, pavyzdžiui, pasakysime Ukrainai, kad jį galės stoti Europos Sąjungą po trijų metų, tai kaip tai paveiks Rusija ir Turkija? Kiek dar mes galime juos žeminti? Ar turime arba priimti juos, arba pasakyti, kad tai yra neįmanoma? Rusija juokiasi iš mūsų. Jie klausosi viso šio spektaklio ir juokiasi. Ar jums netrodo, kad atėjo laikas e, įvesti demokratiją Baltarusijoje ir e, kad e, atėjo laikas išstumti Lukašenką ir kad 70 procentų Baltarusų nori prisijungti prie Rusijos. Kągi, na, aš negaliu prognozuoti, kas būtų, jeigu būtų. Aš remiuosi konkrečiais faktais. Aš manau, kad visą laiką reikia diskutuoti su žmonėmis. Aš e, visą laiką situaciją vertinu optimistiškai, stiklinę matau e, puspilnę, o ne pustuštę. Aš manau, kad mes turėtumėm elgtis ryštingai ir nusekliai. Na ir tiesą sakant, ES turi didelę moralinę stiprybę ir to nuo nieko nereikėtų slėpti. Manau, kad galų gale kiti atrodys juokingai, o ne ES. Paldies priekšsēdētāji kungs, godātais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr Ačiū. Ponas e, Han, aš norėčiau paprašyti iš jūsų konkretaus atsakymo iš tai kokį klausimą. Kada Gruzija gaus pasiūlymą dėl priartinimo šios šalies prie ES. Aš atstovauju Latviją. Latvijos patirtis labai panaši. Be abejo, Gruzijoje e, reikia atlikti daug reformų, bet šaliai sunku jas bus atlikti, atlikti neturint konkrečios ateities vizijos. Aš neseniai buvau nuvykęs į Gruziją, sustikau ir su vyriausybės, ir su opozicijos atstovais. Ir galiu pasakyti, kad Gruzija tikrai labai tikisi europinės perspektyvos, nors galbūt ji ir labai toli. Aš tikrai norėčiau e, išgirsti jūsų asmeninį atsakymą, ne atsakymą visos komisijos vardu. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, Gruzijos visuomenė išreiškia labai aišku pageidavimą. Kol kas dar atitinkamų susitarimų nėra. Nuvykusių Gruziją yra akivaizdu, kad dar tikrai šiai šaliai reikia labai daug ką padaryti, sukurti nepriklausomą teisingumo sistemą ir taip toliau. Yra labai daug klausimų, kuriuos šiai šaliai dar reikėtų išspręsti. Mes turėtumėm užtikrinti, kad viso, su visomis šalimis būtų elgiamasi sąžiningai, skaidriai kad būtų mažinama įtampa šalies viduje. Tai yra svarbu, norint priartinti Gruziją prie ES. Ir čia galėčiau pasakyti, buvo žengtas pirmas žingsnis, tai yra asociacijos susitarimas, laisvosios prekybos susitarimas, dabar jos reikėtų įgyvendinti. Manau, kad pradžia jau yra nemažai žadanti ir aš manau, kad vėliau bus mamas ir papildomų priemonių. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtasis komisijos nariai. Aš kalbėsiu rumūnų kalba ir kalb kalbėsiu apie e, Moldovą. Ir Moldovo, Moldovoje yra labai daug žmonių, kurie domėsi tuo, kas, e, apie ką mes čia kalbame. Moldovos Respublika turi demokratinišką vyriausybę, kuri remia reformų pro, procesą. Ir žmonės tikisi, kad reformos bus toliau vykdomos ir kad e, jie netrukus e, galės prisijungti prie ES dėl strategijos. Kaip jums atrodo, ar atsižvelgiant į tai, kad juodosios jūros regiono strategija yra integruoto požiūrio ir gal ji galėtų padėti mums spręsti viso to regiono problemas? Dėkuoju. Letzteres ist sicherlich äh, eine Jūsų paskutinėme sakinyje buvo paminėta papildoma priemonė. Mes su pirmininko pavaduotoja turėsime dirbti šio klausimu. Ar apie Moldovą būtų galima pasakyti tą patį, ką ir apie kitas šalis, kur visuomenė yra išreiškusi aiškę valią priartėti prie ES? Na, aš manau, kad turime remti tokias pastangas. Mes jau ėmėmės atitinkamų priemonių. Moldova yra pirmoji šalis. Moldovai nebetaikomas vizų režimas. Jau buvo imtasi teisingų priemonių. Na bet uh, Ir Roma juk nebuvo pastatyta per vieną dieną. Europos šalis turėtų truputį artėti prie Europos Sąjungos. Žingsnelis po žingsnelio reikėtų žingsniuoti nuosekliai. Manau, kad lapkurčio pabaigoje įvyksiantis Moldovos rinkimai duos taip pat aišku signalą Jeigu tas signalas bus aiškus e, ir vienaprasmiškas, tai niekas mums negalės sukliudyti padėti ir šiai šaliai. Ačiū. Aš esu paskutinis, kuris pasisakau mūsų frakcijos vardu, tai noriu pasišnyti vieną dalyką, kurio nesupratau. Ką reiškia reshaping the neighborhood policy? Uh, Ką reiškia kaiminystės politikos performavimas? Ką jūs konkrečiai turite omeny? Antras klausimas. Jūs mums pateikėte laišką. Laišką gavome ir iš komisijos pirmininko Junkerio. Ten buvo kalbama ir apie vakarų uh, Balkano šalis buvo parašyta, kad reikia tęsti dėrybas, bet kas atsitiks tom šalim, su kuriomis dėrybos dar nebuvo pradėtos, pavyzdžiui, su Albanija, kuri galbūt artimiausiu metu norėtų pradėti dėrybas, arba kas atsitiks su Kosovu, kuris siekia tam tikro vizų režimo. Toliau kitas klausimas dėl bendradarbiavimo su vyriausiai galiotinė. Čia norėčiau didesnio konkretumo. Aš žinau, kad jūs esate stiprus komisaras, jums e, nepakaks vien tik tai stebėto statuso, sprendžiant Kipro ar Viduržėmio jūros reikalus. Dėkoju. Manau, kad čia svarbu pasakyti vieną dalyką. Tai, ką likščiau nuveikė Stefan Fiule, nusipelno mūsų visų pripažinimo. Tikrai nėra taip jau paprasta čia pasiekti pažangos. Aš žinau, kiek daug intensyviai jis dirbo, nekartą esu su juo diskutavęs, jis nekartą buvo nuvykęs ir į Albaniją. Turiu pasakyti, kad Ir jam po kurio laiko teko staptilti ir pagalvoti, ką daryti toliau. Junkeris e, irgi kalbėjo apie jau likščiau sukauptą patirtį regioninio bendradarbiavimo, regioninės plėtros srityje. Aš manau, kad tą patirtimį būtų galima pasinaudoti ir vakarų Balkanų regione. Aišku, vėliau galima būtų galvoti ir apie galimą plėtrą. Tiek galėčiau pasakyti apie plėtros politikos performavimą. Ta pati, ko gero, galėčiau pasakyti ir apie kaiminystės politiką. Ir Čia buvo imtas daug konkrečių priemonių galinčių pagerinti situaciją vietos lygmenio. Ir čia tikrai ketinu glaudžiai bendradarbiauti su pane Federika Magerinė. Tokiu būdu mes galėsime imtis konkrečių veiksmų. Ir toliau turėtumėm tęsti dialogą. siekdami politinių tikslų galime imtis ir atitinkamų politinių instrumentų. Jeigu jūs galvojate, kad mes čia kalbame apie kažkokią visiškai naują struktūrą, tai noriu pasakyti, kad kiekvienas komisijos narys turi balsavimo teisę. Mes visi turime bendradarbiauti tarpusavėje. Ta galiu pasakyti ir apie užsienio reikalų ir kaimnystės politiką. Na dabar konkrečiai apie Albaniją. Netrukus bus pateikta peržiūros ataskaita, screening report. Ir aš tikiuosi, kad taryba vadovausis mūsų išvadomis dėl Kosovo. Žinau, kad Ir čia reikia išsiaiškinti kai kuriuos techninius klausimus. Ir manau, kad tai pavyks e, padaryti bendradarbiavant su nauja vyriausybė. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ο Ανατεοχάρους. Komisarė, Europos Sąjunga pritaikė griežtas sankcijas Rusijai. Tačiau ir Turkija pažeidė tarptautinę teisę, nes ji vykdo Kipro dalies kar, karinę okupaciją, taip pat užsima ten etniniu valymu. E, vietos ortodoksų ir graikų bendruomenės buvo priverstas pasitraukti iš gyvenamų vietų. Komisarė, ar manote, kad tokie veiksmai atitinka šalies norinčios tapti ES nare e, profilį. Ar tai nekenkia pasitikėjimui tą šalimi? Nes kalbame apie ES narę, kuri yra silpnesnė ir susiduria su karinė agresija, o ta agresorė siekia tapti ES nare. Ačiū. E, tai dažnai diskusijose iškylanti tema. Turime susėsti prie stalo su visomis suinteresuotomis pusėmis ir ją apsvarstyti. Žinau iš savo dabartinio portfelio apie padėtį Kipre ir Kiprų pirmininkaujant e, daug, daug informacijos gavau apie tai ir žinau, kokia yra padėtis vietoje dalyvavau gyventinant projektus ir Turkijoje. Dabartinė padėtis nėra priimtina. Ir būtent dėl tos priežasties ir nėra pažangos tose dėrybose. Europos šalių bendruomenė tikrai negali būti patenkinta, patenkinta tokia padėtimi ar ją priimti. Ir žinoma, šie klausimai bus e, vieni svarbiausių darbo tvarkėje susitikimuose su Turkija. Ponas Gžib, ponė komisijos nary. Jūs esate vienas iš septynių paskirtųjų komisijos narių, kurie jau buvo komisijoje, turite darbo regionuose patirties. Noriu apie tai paklausti, kokia jūsų darbo su regionais patirtis būtų naudinga jums, e, tampant atsakingu už plėtros ir kaiminystės politiką. Galbūt reikėtų akcentuoti didesnį regionų bendradarbiavimą, kalbant apie tai. Gal reikėtų akcentuoti mažų vietinių įmonių bendradarbiavimą iš skirtingų regionų ir pasinaudoti uh, ES e, fondų lėšomis skatinant tai. Mm, man taip pat įdomu, kaip panaudojamos finansinės priemonės, kalbu apie kaimonystės e, priemonę ir pasirengimo stojimui priemonę. Manau, kad ta patirtis gali būti naudinga gyveninant įvairias programas, apie tai jau kalbėjau šiandien. Ir būtent dėl to, dėl šių visų priežasčių, išrinktasis komisijos pirmininkas ponas Junkeris nusprendė mane paskirti atsakingu už būtent šią sritį. Ir jei bus parodytas pasitikėjimas manimi, aš ir dirbsiu tą dvasę, remdamasis jau turima patirtimi. Norėčiau ypač akcentuoti skaidrius projektus e, skirtus e, kaiminystės, ES kaiminystės šalių plėtotėjai. Svarbu to, tokius pat projektus e, vykdyti ir narystės siekiančiose šalise, taip pat svarbius visuomeniai ypač matomus projektus reikėtų gyvendinti tose šalise. Daugelis kalbėtojų sakė, kad lėšos e, visoms toms šalims yra skiriamos iš vairiausių šaltinių, įvairiausios organizacijos jie skiria, neži, tačiau nežiūrint viso to, tų šalių žmonės nežino apie mūsų veiklą, nežino, kad mes skiriame lėšas. Todėl ES e, lėšų panaudojimas turėtų būti matomas ir juntamas, kad tų šalių žmonės žinotų, kas vyksta. Ir manau, kad tai būtų svarbiausias indėlis siekiant mūsų politinių tikslų. Hvala lijepo. E, drago mi je da... Pone Šuica. Ačiū, pone pirmininkė. Pone Han, džiaugiuosi, kad jums patikėta šis, šis rytis, nes mūsų siekiai išorės politikos srityje e, krypsta į šią sritį. Ir šis rytis svarbu ir kalbant apie Jonijos ir Adrijos jūrų koridorių, jūrų transportą. Žinau, sunku, kad sunku prognozuoti, ar Adrijos, Jonijos jūrų koridoriaus tiesimas įsibėgės, bet norėčiau, kad m, mm, turėtumėte jį omeny. Norėčiau išgirsti iš jūsų apie Bosniją ir Hercegoviną kokios yra tos šalies perspektyvos, kur ją matote už penkerių metų. Kalbant apie mūsų santykius su Rusija, Ukraina aiškiai tapo problema čia. O Kroatijai tenka e, susitaikyti su su e, kovose dar žuvusių žmonių situacija, dingusių bežinio žmonių situacija ir negražintų kultūrinių vertybių klausimų. Ačiū. Na, iš tikrųjų mes e, esame įsipareigoję atidaryti, apie ką jūs kalbėjote. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos čia labai svarbus yra transporto keliai pažvelgę į žemėlapį, tą tikrai puikiai suvokime, kokie svarbus yra transporto keliai. Bosnija ir Hercegovina yra Europos dalis, na ir galbūt kažkada tolimesnėje ir artimesnėje ateityje galės tapti daugiau negu tai, kas yra dabar. Mes turėtumėm stengtis uh, užtikrinti ryšius tarp žmonių, tiesiog neto žodžio prasme turime žmonės, Turime užtikrinti, kad jie galėtų. Čia atmėm užtikrinti, kad būtų imtasi konkrečių priemonių transporto srityje. Svarbu, kad šalis vystytųsi. Ir galbūt tada jie atsivers Euro... įstojimo Europos Sąjungą e, perspektyvą. Mm. Dėkoju. Toliau pane Manesku. Domnule komisar desemnat. Paskirtasis komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs dėl to, kad Jūs paskyrėte šias pareigas. Aš Suprantu jūsų mintis ir suprantu, apie ką kalbėjo ponas Junkeris, kai, kalbėjo, kai jūs abu kalbėjote apie tai, kad norite, kad e, pasirinkimą narystėje šalis kandidatės testų, bet kad per kitus penkerius metus nebus priimta jokio sprendimo dėl tolesnės ES plėtros. Bet e, kas atsitiks, jei Moldovos Respublika jau 2014 metais įvykdys visus e, E, įsipareigojimus. E, aš žinau, kad jūs remiate Moldovos pastangas e, tinkamai pasirengti narystiai ir Todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs neketinate perkelti Moldovos į kitokį darybų lygmenį, jei bus padaryta pažanga Ar galima būtų ir Ukrainai, ir Gruzijai, ir Moldovai kartu pateikti bendrą paketą? Ir ką Jūs apie tai manote? Taip, tikrai taip. Mes deramės atskirai su kiekviena šalimi, kiekvienai šaliai teikiama atskira parama, bet visų pirma, kiekviena atskira šalis turėtų priimti suverenų sprendimą. Uh, Moldova savo valią išreikš lapkričio 30 dieną, nuspręs, kokie kryptimi toliau eiti. Tikrai nėra taip, kad pirmininkas Juncker ir aš užsibrieštumėm savo kažkokį tai penkerių metų tikslą šiuo klausimu. Ne, mes tikrai norėtumėm, kad būtų pasimokyta iš patirties ir kad tuo atveju Jeigu kažkokia šalis nori tapti ES dalimi, ji irgi turi imtis veiksmų. Mes žinome, kokių problemų kilo Rumunijoje dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Tikrai norėčiau, kad tokių problemų nekiltų uh, busimose valstybėse narėse. Aš manau, kad dėl to reikia solidaus pasirinkimo, tuomet galima tikėtis ir nuseklios sėkmės. Biztos jelölt úr, annak is. Labai ačiū. Ponas Han. Buvo sakyta, kad per ateinančius penkerius metus nevyks ES plėtra. Ir e, čia man iškilo klausimas, ar narystė ES vis dar bus viliojanti, ar mes e, galime e, paskatinti ateityje šalis vykdyti reformas, ar galime jas paskatinti ginti žmogaus teisės, sieti E, teisinės valstybės principo. Europos Sąjungai tikrai labai svarbu, kad valstybėse narėse, o taip pat ir kandidatėse šalise būtų ginamos e, e, mažumų teisės. Serbų, rumunų, vengrų mažumos nori turėti autonomiją Ir aš manau, kad tai yra sąlyga stabilumui tame regione. Ką jūs skatinate daryti, siekdamas apginti žmogaus teisės tame regione? Gerbiamas parlamento nariai, tai yra dalis mūsų dėrybų su tomis šalimis. Apie tai beje kalbama ir Lisabono starties antrajame straipsnėje gindami pagrindinę žmogaus teisės, mes giname ir mažumų teisės. Mūsų patirtis rodo, kad jeigu yra gerbiamos mažumų teisės, tai svariai prisideda ir prie visos visuomenės tinkamą funkcionavimą. Bet tai turėtų būti savaime suprantamas dalykas. Deja dažnai paaiškėja. Beje, dažnai paaiškėja, kad e, mažumų teisų gynimas prisideda ir prie visuomenės klėstėjimo. Taigi, ko gero, šis principas galioja visur. Jeigu šio principo nepaisoma, tai ko gero mes turėtumėm e, įnešti savo indėlį. Kalbant apie šalis kandidates, mes tikrai labai rimtai stebėsime jų atliekamą darbą. Mūsų tikslas yra e, tas kandidatės šalis parengti taip, kad kiekviena nauja ES valstybė narė būtų valstybė narė tikrąją to žodžio prasme, kaip mūsų patirtis rodo, tai pasitarnauja ir tai pačiai naujai valstybei nariai ir jo žmonėms. Taigi, negalvokite tiek daug apie tuos penkerius metus, tą laikotarpį. Svarbiausias dalykas yra rezultatai. Esu tikras, kad po penkerių metų, kai vėl susėsime, galėsime konstatuoti, kad buvo padaryta didžiulė pažanga ir ją galėsime pasidžiaugti. Ir tikiuosi, kad tame vadinamąją ugnies žiede bus tikrai labai daug spragų. Bent jau mano asmeninis tikslas yra, kad taip ir atsitiktų. Gerbiamas komisarė, dabar Jums suteikiame galimybę pateikti baigiamasias pastabas. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mano pastarieji sakiniai jau ir tapo panašus į baigiamąją kalbą. Aš noriu padėkoti visiems už įvykusią diskusiją. Patyriau labai malonų dežavų. Tai jau ne pirmas mano klausimas. Bet dabar man susidarė toks įspūdis, kad tai buvo ne tiek klausimas, kiek pokalbis, pasikalbėjimas su jumis apie ateitį dialogo pagalba mes galime rasti sprendimus, kurie mums padės pasistumėti į priekį. Na, galbūt ir nesutarėme šimtų procentų visais klausimais, bet tai yra normalu demokratinė visuomenė, nieko čia tragiško nėra. Svarbiausia, kad mes siektumėm tų pačių tikslų, o dirbti, o būtent dirbti mūsų uh, piliečių interesų vardan. Reikėtų ir toliau vykdyti europinį projektą ir toliau taip pat ir ateityje dar geriau ginti ES interesus. Na ir gindami ES interesus mes galime prisidėti ir prie kaimininių šalių vystimosi. Tikimės, kad ten bus sukurta geresnė žmogaus teisų situacija, kad žmonės ten turės daugiau perspektyvų, geresnę ateitį ir būtent e, dėl geresnių perspektyvų jie, tų šalių gyventojai nuspręs neišvažiuoti iš savo šalių, ten likti. Aš tikrai tikiuosi, kad e, tarp ES ir kaiminių šalių žmonės laisvai judės, laisvai galės priimti sprendimus ir e, išnaudoti visas galimybes ten, kur norės jas išnaudoti. Jeigu mes prie to prisidėsime per ateinančius penkerius metus, tai tikrai nešime svarų indėlį į istoriją. Aš galiu pasakyti štai, ką esu pasirengęs su didžiuliu atsidavimu dirbti su šiuo europiniu projektu ir tikrai labai tikiuosi ir jūsų paramos. Labai ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Labai ačiū, panas komisarė. Matote, kad šis komitetas tikrai draugiškas komitetas, kitaip nebūtumėte išgirdęs tokių draugiškų plojimų, bet tikriausiai pamatysite, kad mes galime tapti ir nelabai draugiškais. Aš asmeniškai ką tik nuskambėjusius plojimus vertinu kaip laikau jūsų įvertinimu. Uh, Labai ačiū už tai, kad jūs e, atvykote čia, e, atsakėte į mūsų atsak... klausimus. Na, suprantu, kad ne visi yra patenkinti visais atsakymais, bet būtų keista, jeigu būtų kitaip. Mes su didžiuliu nekantrumu laukiame būsimo bendradarbiavimo. Tikimės, kad e, netrukus galėsime jums pateikti savo laišką ir ten pasisiūlyti su mis bendradarbiauti per ateinančius penkerius metus. Noriu dar informuoti, kad dabar koordinatoriai susitiks salėje 4Q1 ir ten ir aptarsta mieląjį malonųjį laišką. Thank you.